Kolegos, gal galėčiau jau pradėti posėdį. Atsiprašau e, tų, kurie surinko punktualiai 9 valandą, kad teko šiek tiek palūkėti. Pirmiausia, norėčiau papasakoti apie vakarykštį koordinatorių posėdį. Na, tuo pačiu bus savočki pirmininko pranešimai. Uh, Visų pirma, pranešėjų ir e, dokumentų rengėjų paskirimas yra dvi nuomenės. Viena dėl konkurencijos politikos 2010 metais. Aš žinau, kad pagal rotaciją tai turėjo būti perduota e, žaliųjų frakcija, tačiau jie nenorėjo perimti šios naštos, tai automatiškai e, pereina EVP e frakcijai, sekančiai frakcijai ir e, pons Marinesku buvo paskirtas. Kitas, e, už, kita užduotis pereina Teldė grupai būtų strategijos Baltijos jūros regionui, parengimas ir gyvendinimas. Tačiau mes kol kas nežinome, ką darys regionų reikalų komitetas. Taigi, koordinatoriai priemė rekomendaciją, kad jeigu regionų komitetas, e, regionų reikalų komitetas e, renks pranešimą, tai tada mes parinksime nuomonę, jeigu jie nerenks, tai tada be abejo nereikės tos nuomonės. Taigi tokios rekomendacijos. Toliau mm, komitologijos klausimai. Vienas tai buvo dėl e, kūno skenerių naudojimo ir taip pat komitologijos procedūrų taikymo aviacijos saugos srityje, ypatingai kūno skenerių dėgymo klausimu. Čia buvo pasiūlyta, kad e, reaguoti reikėtų tada, kai bus pateiktas pasiūlymas dėl priemonių susijusių su kūno arba saugumo skeneriais. Kol kas tokio pasiūlymo dar nėra pateikta. Taigi, kai jau bus pateiktas pasiūlymas, tada mes turėsime apspręsti dėl procedūrų, kurių bus laikomasi. Dėl e, pilotų licenzijų koordinatoriai nusprendė paprašyti bet kurios frakcijos, kuri norėtų paprieštarauti. Procedūrai dėl pilotų licenzijų e, naudotis e, rezoliucijos teikimo e, procesu. Komisija bus pakviesta į koordinatorių posėdį, jinai bus atstovaujama ir jeigu kas nors iš jūsų frakcijų norėtų uh, E, užprotestuoti dėl komitologijos taikymo piloto licencijų procese. Tai reikia parengti e, rezoliucijų projektą ir koordinatoriams šis dokumentas bus teiktas, teikiamas e, rūpiučio mėnesio posėdėje. Toliau buvo keletas laiškų. Pirmiausiai mano paties laiškas dėl tyrimų kaip bus panaudoti likę pinigai 2011 metų biudžete, mokslinio tyrimų srityje. E, taip pat e, parlamento pirmininkas ir e, domino apsaugos darbo grupė. Laiškas buvo perduotas ponė Lichtenberger ir taip pat dėl Baltijos koridoriaus buvo adresuotas daugeliu E, vietinių valdžios institucijų, kurios yra susijusios su šio koridoriaus rengimo. Taip pat e, žaliųjų frakcija siūlė išplėtoti Ponteilas e, pranešimą savo iniciatyvą, tačiau ne viena kita frakcija nepalaikė šitos iniciatyvos. Taigi viskas yra kaip yra. Mes kalbame tik tai apie oro keleivių teisės ir nebuvo išplėsta, kad apimtų kitų e, transporto rūšių keleivių teisės. Toliau dėl ECO komisija buvo iškelus iniciatyva nuo 2015 metų tai ECO 5 e, reikalavimus automobiliams. Jeigu kas iš jūsų turite kokiu nors idėjų, kaip reikėtų reaguoti, per koordinatorius perduokite savo nuomonės ir mes e, rūpjūtį spręsime toliau atsar e, frakciją. E, siūlė parengti pranešimą dėl regioninių oro paslaugų ir oro transporto. Mes nusprendėme, kad yra galimybė pateikti pranešimą savo iniciatyvą sutarėme, kad šitą temą tinka, dėl to dabar sieksime su komitetu vadovais, kad gautume pritarimą tai daryti. Taigi dėl regioninio arba saugų regioninio oro uostų buvo patvirtinta koordinatorių. Toliau dėl infrastruktūros projektų koordinatoriai sutarė ir pritarė atsar grupės pasiūlymui pakviesti arba e, atstovus į vieną iš būsimų posėdžių, kad būtų galima e, pakalbėti apie tai, kaip e, geriau finansuoti tokius infrastruktūrinius projektus per e, valstybinio ir privataus sektoriaus partnerystės programas. Taip pat koordinatoriai išsakė pagėdavimą artimiau dalyvauti arba būti glačiau įtrauktiems į pirmojo gelžinkelių paketo dokumentų peržiūrą pranešėja ponė Sarkenė bus kviečiama į koordinatorių posėdį rūpiučio 30, <clears throat> kad pristatytų naujausią padėtį po sutikimo su šelnis pranešėjais. Tačiau turiu pasakyti, kad e, vakar štai mes pastebėjome daug desnę pažangą negu, gerok, negu, negu per visą laikotarpį iki tol. Taigi reikalai pajudėjo ir tikimės, kad e, naujieną sužinosime rūpiučio pabaigoje. Galų galę žaliai uždavė klausimą e, dėl Lenkijos prašymo e, perkelti 1,2 milijardo eurų e, pagal sanglaudos fondus iš geležinkelių į kelių transporto finansavimą. Aš pamėginau pasitikslinti kokia yra situacija. Ir kol kas iš komisijos žinau, kad oficialaus tokio prašymo nėra pateikta ir Lenkija kol kas nesikreipė į komisiją. Komisija nieko panašaus negavo. Tai tiek būtų dėl koordinatorių posėdžio, ar kas nors turi kokiu nors klausimu. Jeigu ne, tai gal tada galime tvirtinti ataskaitą apie koordinatorių posėdį. Dėkoju. Kitas darbo turkės punktas turėjo būti Atenų konvencija. Tačiau, kaip žinote, dabar atidėjome šį klausimą iki spalio mėnesio. Taigi, kitas klausimas būtų e, su Žalio Kišulio Respublikos sutarimas dėl oro sėkimo paslaugų. Na ir ponas Rikė, e, kaip e, rengėjas, pristatys šį klausimą. Tai yra horizontalus tipo susitikimas, įprasti paskutinis dokumentas, kuriame kalbam apie orų sėkimo paslaugas tarp ES ir Žalio Kišlio Respublikos. E, siekiama, kad dvišaliai tarp valstybių narių, dvišaliai sutarimai tarp valstybių narių ir Žalio Rago, Žalio Kišlio Respublikos būtų suderinti pagal Europinę teisę. Kol kas aštuonios valstybės turi pasirašytos tokias sutartis. Ir Tai yra prasminio tipo sutarimai. Kalbam apie tai, kad be diskriminacijos abiejų pasirastų e, šalių oro vežėjai galėtų prieiti prie oro infrastruktūros ir panašiai. Neseniai buvo nuskandimas dėl e, aviacinio žybalo apmokesnimo. E, kadangi pagal šitą naują E, mokestinę sistemą trečių šalių vežėjai gali būti apmokestinami, kada jie skrenda į e, Žalę Kišų Respubliką. Taigi, mėginama to išvengti. Na ir e, tai yra nuomonė dėl sutarimo, taigi siūlyčiau balsuoti už. Ačiū Dominikai, toliau ponas Alkadroja. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai galiu pritarti pranešėjui, tai yra standartinė sutartis kuri paprastai dalyvauja visos europinės e, bendrovės, e, pagal kurią tiksliau visos europinės bendrovės turėtų gauti vienodą prieigą prie, prie rinkos ir belieka tai palaikyti šitą sutarimą. Ačiū, ponia Bilbao. Ačiū, pirmininkė, kaip ir pranešėjas sakė, tai yra standartinis susitarimas ir keli dvi šaliai sustarimai buvo e, įtraukti ir mes pritarėme ponui Rikė, mes palikome jo pasiūlymą, manome, kad taip mes užtikrinsime visų oro bendrovių e, teisės ir reglamentuosime tą padėtį, kuri buvo labai sudėtinga, labai paini. Taigi mes visiškai palikome šitą pranešimą ir, ir pranešėjo pasiūlymą. Yeah, to... Ačiū, ponė Foster. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai, ponė Rikė. Um, noriu pasakyti, kad mes palaikysime bendrą komiteto poziciją. Komisijos atstovai, panas Burgeliai Vanei. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai Rikė už pranešimą ir už išvadą už rekomendaciją, kad parlamentas patvirtintų šių sutarčių pasirašymą. E, sutartis yra iš tikrųjų svarbi, kadangi tai suteiks mus teisinę iškumą, bus pakeisti dvišaliai sutarimai ir tai atitinka bendrą darbų tendenciją, kurią mes bendrai su parlamentu mm, realizuojame ne vienerius metus. Dabar iš viso turime apie 70 horizontalių sutarimų. Be abejo, dar e, liko darbo, tačiau mes toliau tą darbą esame ištingai suteikę tęsti. Be teisinio iškumo aspekto. Noriu pasakyti, kad tai yra specialus sutarimas, ta prasme, kad e, sutarimas sudarytas su šalimi, kuri nėra tiek labai pažengusi e, prieki, nėra tiek labai įsivyščiusi, tačiau e, turistų srautai ten didžiuliai. Tai yra svarbu e, siekiant e, stiprinti autotransporto sektorius augimą. Na ir tokia sutartis tik tai sustiprins pozicijas, taip kad e, noriu dar kartelį padėkoti Jums, pirmininkė, ir panašiai. Ačiū. Tolesnis šio pranešimo numatytas darbų grafikas yra e, balsavimo komitetas įsvarstys rugsėjį ir po to spalio pirmos plenarnėme posėdėje bus balsuojama. Tai komitetas rugsėjai ir plenarnis posėdis spalio pirmąją, e, kur vyks balsavimas dėl viso dokumento. Ačiū. Kitas darbo tvarkės punktas yra PVM ateitis ir pasikeitimas nuomonės su Markus Farber, e, nuomonės rengėjų. Markusas dar kol kas netvyko taigi jums tiesiog teks šiek tiek lukterti, kol jisai pasirodys. Aš luktersiu porą minučių ir dabar darysiu trumpą pertraukėlę, kol atvyks pranešėjas. Manau, kad jis e, labai netrukus prie mūsų prisijungs. Neišbėkite. Okay, colleagues, if we can restart. Marcus is... Kolegos, tęsime posėdį. Markusas atvyko, tai jo pranešimas apie PVM ateitį. Suteikim žodžiu. Pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau. Aš turėjau užsukti į sekretoriatą turėjo atlikti tam tikrą užduotį ir vadovausi sekretoriato nustatytą darbo atvarkę. Dabar aptarsiu žalėją knygą dėl PVM ateities. Ten siūloma pereiti prie paprastesnės ir veiksmingesnės PVM sistemos. Tai neteisės akto pasiūlymas, o žalioji knyga, tai svarbu atsiminti. Ten išdėstyta įvairių pasiūlymų dėl PVM ateities. PVM dabartinis režimas yra labai sudėtingas. O dėl nuosavų išteklių, tai žinome, kad ta sistema lengvai pažeidžiama, ją piknaudžiaujama, ypač gabenant prekes per sienas. Transporto komiteto požiūrių svarbiausia tai, kaip transportos rytyje PVM taikomas, ypač tarp valstybinėje priekyboje. Priklausomai nuo transporto rūšies taikomi skirtingi PVM režimai. Jei imtume tarptautinę aviaciją arba laivybą, tai egzistuoja skirtingos taisyklės nacionalinės taisyklės, pavyzdžiui, Belgijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, skirtingos taisyklės negu kad kelių ar geležinkelio transporto srityje. Aš tiesiog noriu Jums išdėstyti, kaip tas skirtingas reglamentavimas skiriasi. Taip pat nustatytos skirtingos taisyklės priklausomai nuo to, koks yra transporto operatorius ir kokie kroviniai gabenami. Taigi galima daryti išvadą, kad PVM sistema transporto srityje yra labai fragmentiška. Bendrasis tikslas būtų sukurti vienodas veiklos sąlygas. Tai yra, turėtų būti arba vienodai visi apmokestinami, arba atleidžiami nuo mokesčių. Mano pasisakymo pabaigoje, žinoma, jūs galėsite komentuoti. Tik tai turite sulaukti savo eilės, kol jums bus suteiktas žodis. Aš pirmininkė gal kalbėsiu lėčiau dabar, kad austrai mane spėtų suprasti. Paminėsiu tris tikslus. Pirma, tai yra visiškas atleidimas nuo PVM. Antra, PVM taikymas visais atvejais. Ir trečia, gali būti nustatyta bendroji taisyklė ir jos išimtys. Galima nustatyti PVM apmokestimą visoms transporto rūšims visoje Europos Sąjungoje Tiesa, noriu paminėti, kad savo pasiūlymą pateikiau anglų kalbą, nes nebuvo laiko išversti į kitas kalbas. Tikiuosi, kad kolegos supras. Šiuo metu tokia fragmentuota apmokestinimo sistema yra trūkumas vidaus rinkai. Šiuo metu, tarkim, yra apmokestinami keleiviai, kai jie keliauja tarptautiniais maršrutais. Taip pat mums tenka atsakomybė įgyvendinant strategiją 2020. Reikia galvoti, kokias pasiekmes sukelia tokia fragmentiška sistema. Akivaizdu, kad tai neskatina ekologiško transporto. Apie tai taip pat reikia galvoti, nustatant apmokestinimo lygius. Reikia galvoti apie sumažintą PVM, netgi nulinį PVM, o tai jau keliose valstybinėse renose taikoma. Taip pat mes nagrinėjome kilmės valstybės principą, kad nereikėtų daugiau taikyti to sudėtingo PVM susigražinimo principo, kuris šiuo metu taikomas. Transporto srityje tokios komplikuotos PVM sistemos netinka, todėl labiausiai tiktų kilmės valstybės principas. Čia galima būtų pasitelkti komisijos pasiūlytą analogiją šiek tiek paminėsiu laiko terminus. Rugsėjo 19 dieną Ekon komitete bus balsuojama, todėl mums laiko lieka neįtin daug. Aš skubėjau pateikti savo pasiūlymus, kad mes suspėtume pagal šią darbo tvarkę. Ačiū, Markus. Mes norime pagirti Jūs, kad taip sparčiai dirbote ir parengėte tekstą anglų kalba, kad spėtumėt iki ekon balsavimo. Aš noriu užtikrinti narius, kad gausite vertimus iki Liepos 22 dienos, o pakeitimus galite pateikti iki rūpiučio 23 dienos. Aš suprantu, kad laikas spaudžia, bet pranešėjas jau paaiškino, kad taip yra todėl, jog Ekon balsavimą numatė rugsėjo mėnesį. Šiaip ar taip dėkoju Markusui, kad e, pateikė klausimą diskusijoms. Ponas Kadrui, El Kadrui, dėkoju pranešėjui už įžanginį žodį, trumpą, bet aišku, aiškiai išdėstytą situaciją. Pranešėjas paaiškino, jog PVM sistemos priklausomai nuo valstybės labai skiriasi. Jos skiriasi taip pat priklausomai nuo transporto rūšių. Iš ties reikėtų pereiti prie bendros integruotos transporto rinkos. Reikėtų evoliucionuoti, siekti tokios PVM sistemos, kuri vadovautųsi bendrais principais. Čia aš taip pat išvelgčiau tam tikrų supaprastinimo bruožų, tai iš ties būtina mes turėtume aiškiai žinoti, kurioje valstybėje PVM nustatomas ir surenkamas kilmės. Valstybės principas yra logiškas, jisai vadovautųsi ta vieta, kur transporto judėjimas prasideda. Tai taip pat padėtų išvengti sukčiavimo atveju. Žaliojoje knygoje pabrėžiama būtinybė išspręsti sukčiavimo problemą. Pranešėjas siūlo kai kuriais atvejais taikyti sumažintą arba nulinį PVM, pavyzdžiui, tais atvejais, kai teikiamos viešos paslaugos arba dėl socialinių ar aplinkosaugos priežasčių. Mano frakcija ir aš asmeniškai manome, jog pranešėjas viską formuluoja teisingai. Nesitikėčiau, nemanyčiau, kad mūsų ir jo linijos labai kirsis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad ponia Mesner yra pranešėja ruošiant šitą pranešimą, kaip žinote, ji turi sveikatos problemų, todėl negali dalyvauti ir pasisakyti. Todėl jos vardu norėtumėm pasakyti, kad šitas pranešimas yra labai įdomus, ypač turint galvoje pranešėjo pasisakymą, tai kad PVM dabar taikomas visose šalise skirtingai, kai kuriuose šalise taikomas. Um, PVM oro transportui, kitose mm, jūrų transportui. Taigi manome, kad reikia tikrai svarsti šitą problemą ir surasti galima harmonizavimą PVM taikymo įvairiams transporto rūšims. Taip pat manome, kad labai svarbu, kad kiekvienas už transportą mokėtų teisingą kainą, bet iškyla ir tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, kaip apskaičiuoti PVM kaip apskaičiuoti PVM, kad jisai būtų um, efektyvus ir teisingas. Ar reikia kelionės pradžioje ar pabaigoje PVM taikyti, o kaip bus su tarp valstybiniu transportu, pranešėja šiek tiek užsiminė, ar reikėtų tokiu atveju netaikyti PVM ar taikyti visose šalise, e, neaišku. Mums to šis pranešimas yra labai įdomus ir kad rasime bendrų pasiūlymų ir geriau reglamentuosime Europos vidinės rinkos transportą ir pavėm taikymą, bet reikėtų geriau įsigilinti į pranešėjo pasiūlymus, kad ateityje galėtum pareikšti savo tikslesnę nuomonę. Ačiū. Pone Foster, dėkoju pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Weberiui už pateiktą pranešimą. Iš ties, tai sudėtinga sritis ir aš tikrai nesu mokesčių ar PVM specialistė. Ekon komitete tais klausimais vyksta karštos diskusijos, kaip pasielgti ir ką mes pritartume. Na, mes nenorėtume, kad našta tektų verslo įmonėms, Aš turiu omeny papildomą PVM naštą. Turime užtikrinti, kad kaštai ir biurokratija būtų kiek galima sumažinta ir verslui, ir mokesčių institucijoms. Iš ties, valstybinarių mokesčių institucijos turėtų geriau bendradarbiauti. Bet kokios išimtis turėtų būti formuluojamas taip, kad nebūtų fragmentacijos. It, Tikrai yra puikiai. Ai.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 kolega pateikė pasiūlymų dėl sumažinto PVM arba nulinio PVM, kuris būtų taikomas viešajam transportui. Tačiau reikėtų aiškiau apibriežti, kas yra viešasis transportas. Ar tai autobusai, ar dar kažkas kita. Vadinasi, reikia smulkiau apibriežti. Yra ir kitų klausimų, tarkime, kilmės šalies principas. Vėlgi sunku jį būtų pritaikyti, nes tai reikštų esminį PVM surinkimo sistemos pakeitimą. Vadinasi, reikia tam tikrų paaiškinimų, patikslinimų pranešėjo pasiūlytais klausimais. Tiek aš norėjau pasakyti dabar. Ekon komitete vyksta sudėtingos karštos diskusijos. O mūsų pageidavimas kartu su padėka pranešėjų būtų, kad jis kai ką dar patikslintų. Ponas Kramer. Na ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai, bet pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad tai, kas dabar vyksta ES transporto srityje, yra antisocialu ir neekologiška. Tokios rūšis, kurios labiausiai teršia gamtą, tarkime, oro transportas yra atleistas nuo mokesčių, o kitos transporto rūšys moka PVM. Kai kuriuose valstybėse yra daugybė geležinkelio kompanijų, tarkime Graikijoje, taiko didžiausią PVM 13 procentų. Vokietijoje geležinkeliui taikoma netgi 19 procentų PVM geležinkeliams, taigi skristi iš Vokietijos yra pigiau negu važiuoti traukiniu ir tai yra neteisinga, vaizdas yra iškreiptas paprastam piliečium. Tai sukuria ne, neteisingą įspūdį. O taip pat pagalvokime, kad verslininkai skraido 10 ar 20 kartų daugiau. Taigi, turime užtikrinti, kad šita PVM sistema būtų naudinga vartotojams. Jei kas nors įsigyja oro linijų bendrovę, man netektų mokėti PVM, tačiau jeigu įsigyčiau traukinių bendrovę, PVM turėčiau mokėti. Ir tai yra absurdiška, nes PVM turėtų būti surenkamas vienodai, arba nulis, arba kažkoks visoms transporto rūšims. Turi būti siekiama lygybės viskas arba nieko. Šuolis nuo nulinio PVM iki 19 procentų PVM yra milžiniškas. Ir taip yra ir valstybių ribose, ir tarptautinio transporto srityje. Transporto įmonės taip pat galėtų pasistengti ir siekti vienodos PVM sistemos. O mes taip pat turėtume reikalauti, kad visoje Europoje galiotų vienoda PVM sistema ir tai paskatintų plėtoti tas transporto sritis, rūšis, kurios neteršia gamtos. Sposób, jaki sprawozdawca nam go przedstawił, chciałem w trzech sprawach krótko. Ačiū pirmininkė, labai malonu matyti šitą pranešimą, kurį pristatė pranešėjas. Sveikinu paruošus tokį darbą ir norėčiau pateikti tris pasiūlymus. Pirmiausiai, PVM. PVM dažnai būna liktai ir kaip ir priežastis nemokėti kitų mokesčių. Lenkijoje, pavyzdžiui, buvo įvestas uostams. Ir panašu, kad labai daug iniciatyvų Lenkijoje buvo išvisita, kurios buvo labai negatyvios. Iš tikrųjų reikia suvienodinti šitą padėtį ir aš pritariu pranešėjui. Taip pat e, čia yra kalbama apie tai, kad skirtingose šalise yra skirtingai taikomas PVM transportui. Ir PVM indeksas yra skirtingas. Ar visą laiką tai bus, ar mes visgi rasim kažkokią bendrą sistemą dėl viešojo transporto Čia turiu galvoje viešai transportą mieste, miesto viduje. Reikia aiškiau, mm, reikia geriau įsigilinti, kaip turėtų čia būti taikomas PVM. Reikėtų geresnio e, balanso e, PVM tarp skirtingų transporto sričių. Jūs kalbėjote ir apie ideologinius dalykus. Bet čia yra įvairiausių faktorių. Daug kas kalba Mr. Rike. Très brièvement, Monsieur le Président. Ponas Rike, labai trumpai pirmininkė. Norėčiau padėkoti Markusui Weberiu už šitą pranešimą. Čia kalbam apie labai svarbius klausimus. Turiu tris trumpas pastabas. Pirmiausia. Pritariu tiem kolegom, kurie sako, kad reikėtų uh, suvienodinti PVM tarifą. Žinoma, čia yra kur tobulėti, galima tikrai daug vienodžiau taikyti PVM tarp valstybių narių ir tarp skirtingų transporto rūšių. Ponas Liberanskis, ponas Krameris apie tai kalbėjo. Iš tikrųjų, yra daug, galima daug kalbėti apie tai, kaip mes PVM naudojame kaip kompensaciją. Uh, E, ar paskatinimas skirtingų transporto rūšių. Kitas klausimas yra viešasis transportas. Bendrai, žiūrint, viešasis transportas yra subsidijuojamas. Ir tai reikia prisiminti, kai svarstome PVM suvienodinimą. Ir kai kalbame apie tą verslo rūšį, tą transporto rūšį, kur visą laiką, e, kuria dažniausiai yra, kur dažniausiai yra skatinama. Kitas klausimas, kaip mes galėtumėm suvienodinti Europos rinkoje PVM. Yra ir kita monetos pusė, kaip mes taikome šitą mokesčio surinkimą. Kalbant apie finansinis rėmus, mes irgi svarstame šitą klausimą ir tai yra Europos sąjungos lygio klausimas. Buvo siūloma, kad vienas procentinis punktas PVM būtų pervestas Europos Sąjungos biudžetą. Gal būtų galima dalį surinkto PVM paskirti infrastruktūros tobulinimui priklausomai nuo transporto sektoriaus, pavyzdžiui, oro transportui galbūt padėtis yra truputį kitokia, nereikia, buvo sakyta, kad galbūt nereikia mm, skirti to, tos mokesčio dalies mm, tobulinti aviacijos infrastruktūrai, bet galima galbūt į kitą transporto infrastruktūrą investuoti. Tai apsvarstyti tikrai būtų labai naudinga. Jeigu PVM grįžtų į biudžetą, į bendrąjį biudžetą, jisai būtų tiesiogiai reinvestuotas į pačią infrastruktūrą, o tai tikrai yra verta apsvarstyti. Pirmininkas, ačiū. Komisijos vardu ponas Raponi. Ačiū pirmininkė. Komisija pasiūlė šitą žalę knygą tam, kad kiltų diskusijos apie PVM ir transporto, e, skirtingus transporto sektorius. Komisijai šitas klausimas yra labai svarbus, todėl mes ir iškelme šitą klausimą, kaip pranešėjas sakė, dabar, dabartinė padėtis yra labai nevienoda skirtingos valstybėse narėse ypač turint galvoje, kaip PVM, skirtingi PVM tarifai taikomi skirtingoms transporto e, priemonėms. Ir e, ta prasme truputėlį irgi yra iškraipoma konkurencingumas. Todėl komisija mano, kad būtų labai naudinga gauti parlamento nuomonę ir valstybių narių nuomonę, kokios pozicijos turėtumėm laikytis. Dabartinėje padėtyje tikrai, tikrai jau daugelį metų yra labai skirtingai taikomas PVM tarifas dėl įvairiausių priežasčių, dėl socialinių, ekonominių ir visokių kitokių. Šitokia patėtis negali tęstis, todėl mes norėjome išgirsti šio komiteto aiškę nuomonę, kaip būtų teisingiausia spręsti šitą padėtį ateityje. Kaip pradėjome viešasias konsultacijas ir tikimės, kad 13-14 metais jau galėsime pateikti pasiūlymą direktyvai. Ačiū, ponas Fever. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvauja diskusijose. Jūs iškėlėte svarbų klausimą. PVM, labai svarbus ir sudėtingas klausimas. Ponas Kremeris iškėlė įdomių e, klausimų, kad pavyzdžiui, e, jeigu įmonė moka PVM, tai dar nereiškia, kad konkurencingumas nėra iškreiptas. Pasis... Aš stengiuosi paaiškinti, nors gal jūs ir geriau už mane tai išmanote. Taigi klausimas yra, ar, ar galima tai traukti į mokesčius, dėl kurių sumažinami, e, sumažinamas pelno mokestis. Taigi tiesiog norėjau priminti, nes tai yra neteisingas argumentas, nes vadovaudomės iš to argumentų mes neįsprendžiame vartotojo problemos ir galų gale netgi iškreipiame rinką. Bet pačiai įmoniai tai tikrai nėra argumentas, verslui tai nėra argumentas. Manau, kad reikia stengti suvienodinti PVM ir kaip ir ponas Liberanskis sakė, yra labai didelis skirtumas, ar bus nulinis PVM, ar nebus iš vis PVM kaip tokio. Mano nuomonė, kad viskam turėtų būti taikomas PVM, bet e, lygis skirtis gali būti, pavyzdžiui, nulinis PVM. Pavyzdžiui, dėl viešojo transporto, ponė Foster, labai džiaugsiuos aptaręs jumis tą klausimą. Reikia pirmiausiai apsvarstyti, kas yra tas viešasis transportas. Nežinau, ar čia šitos žaliosios knygos e, klausimas ar ne, bet e, mes turime įvairiausių skirtingų apibrėžimų, kas yra miesto transportas, kas yra viešasis transportas ir taip toliau. Ir iš jų galima suprasti, kas jis yra tas viešasis transportas. Kartais sudėtinga yra atskirti, bet svarbiausia kalbėti apie PVM kaip tokį transporto sektoriuje ir kur jisai turėtų būti taikomas. Dar dešimtame dešimtmetyje, kai komisaras buvo ponas Monti, Komisija mums priminė, kad norėtų laikytis išvykimo šalies principo. Tai ta šalis, iš kurios išvyksta transporto priemonė, ten ir turi būti taikomas PVM, būtent ten, kur mok, o ne ten, kur mo, perkamas bilietas. Kolega sakė, kad galima iškreipti rinką, nes nekalbame apie išvykimo ir atvykimo šalis. Tai yra labai svarbu, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie geležinkelį. Taip aš prieėjau prie savo pasiūlymo, kad būtent reikėtų laikytis išvykimo šalies principo transporto sektoriuje, bet reikia suvienodinti taisyklės, kad visose šalise būtų taikomas vienodas PVM nes nenorime iškreipti geležinkelių sektoriaus visoje Europos Sąjungoje. Kitas klausimas, kurį iškelia žalioje knygoje, yra tas, kad jeigu žiūrėsime į tai iš finansinių transakcijų mokesčio perspektyvos, čia irgi pamatysime, kad viena iš, vienas iš pasiūlymų kad kad apmokestintumėm būtent pagal e, įmonės e, buveinės vietą. Manau, kad būtent taip komisija irgi mato šitą, šitą pasiūlymą. Pane Bilbao, ponas Elkedroj kalbėjo, klausė, kur būtent bus tas apmokestinimas, pagal ką bus apmokestinama. Ir tai yra labai svarbu, manau, kad būtent taip ir turėtų būti. Reikia žiūrėti į kilmės šalies, išvykimo šalies principą juo laikytis ir labai norėčiau, kad komitetas man pritartų, nes paprasčiausiai prie mūsų tokį pasiūlymą viskas yra daug paprasčiau, procedūra yra daug paprastesnė ir ją bus daug sunkiau apeiti ir tai bus daug saugiau. Taip pat iškilo klausimas, ar galima PVM gražinimą susijęti su, su tam tikru tikslu. Kaip ponas Irkė kalbėjo, mes kalbame tik tai apie patį PVM, o ne apie mokesčių panaudojimą, surinktų mokesčių panaudojimą. Nes yra įvairiausių mokesčių taikomų, kurie yra ir išlaikomi tame sektorijoje, paskui investuojami. O kai kalbame apie PVM, nežinau, ar tikrai galima būtų atleisti nuo PVM, dėl, todėl kad kažkam tai yra skirta pinigų, manau, kad čia yra truputį kitoks mokestis. Bet čia dar yra apie ką pagalvoti. Nenorėtume, kad į biudžetą surinktos lėšos būtų susijėtos tik su tam tikrus sektoriumi. Bet čia yra principinis klausimas ir tiesiog norėjau apie, e, pateikti savo poziciją, kur yra viena iš daugelio, bet labai dėkoju visiems už komentarus. Tikiuosi gauti raštiškus pasiūlymus ir tikiuosi, kad po vasaros atostogų mes vėl susirinksime ir pateiksime bendrą pasiūlymą. Pirmininkas. Visomis kalbomis išverstas dokumentas iki 22 lietos bus nusiųstas visiems elektroniniu paštu. Pakeitimai iki rugsėjo 23.12 valandos transporto komitete balsuosime rugsėjo 8 dieną. Ekon komitetas yra pagrindinis komitetas, kuriame bus balsuojama 19 rugsėjo. Ačiū. Kitas darbo atvarkės klausimas yra pasikeitimas nuomonėmis su IKAK, tai yra Europos civilinės aviacijos konferencija. Ponas Patrick Gandel, vicepirmininkas ir Prancūzijos civilinės aviacijos federacijos pirmininkas. Ponas Derek Vinks, civilinės aviacijos federacijos Belgijoje generalinis direktorius, ponia Patricija Reveldi. Ar jūs su mumis? Taip. Ji yra EKAK sekretorė atsakinga už saugumo programas. Šitas posėdis, kaip tikriausiai prisimenate, buvo Nusprendėme pakviesti šitos svečius, kad jie su mumis pasidalintų mintimis apie aviacijos saugumą ir technologijas, ypač dėl e, skyšių vežamų, dėl kūno skanerių ir panašių klausimų. Šių metų balandžio mėnesį mes apie tai diskutavome, būtent kai kalbėjome apie E, panaikinimą tų apribojimų vežtis e, skyšius. Ir kalbėjome apie tai, kad 13, 13 metais, kai draudimas vežtis skyšius bus panaikintas, gali kilti nesklandumų. Todėl paprašėme, kad e KAK atstovai atvyktų ir paaiškintų apie savo darbą. Taip pat drįstu pasakyti, kad svarstant tų skyšių klausimus, mes gaudavome skirtingų nuomonių iš skirtingų žmonių skirtingais klausimais. Ir mums buvo aišku, kad niekas taip niekada ir nepasakė aiškios pozicijos. automatų gamintojai sakė, kad jie jau, ta, ta įranga jau yra pagaminta, kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Prancūzija. Sakė, kad e, įrenginiai dar nepadaryti, kitos šalis, kad jau pagaminti, paruošti, naudoti. Žodžiu, tiesiog parlamente nariai nebesusigaudė, kas mums sako tiesą, o kas, o kas ne. Būtent todėl ir kilo mintis pasikviesti EKAK atstovus ir apsvarstyti iš to saugumo klausimus, technologinius klausimus, nežinau, kas, kas pirmas kalbės, tikriausiai visi gavote pristatymo kopiją, jūs e, taip pat rodysite ir ekrane, nežinau, kas pradės kalbėti, iki žodis tam, kuris norėtų pradėti. E, e, Je vais commencer. Je, je suis euh, Patrick Gandil, euh, vice-président de la CEAC et... Euh... Esu Patrick Gandil, ECAC euh, viceprezidentas, Prancūzijos sektoriaus atstovas. Pirmiausiai noriu padėkoti Jums, pirmininkė, už suteiktą galimybę atvykti čia pas Jūs ir pristatyti savo poziciją. ir už galimybę bendradarbiauti su Europos parlamentu. Taip pat norėčiau atsiprašyti mūsų prezidento pono Ketierandų vardu. Jis norėjo prisijungti, bet šiuo metu vyksta į Singapūrą ir negalėjo tuo pačiu metu be abejo atvykti į Briuselį. Tačiau mes suvokiame, kad šis postis yra labai svarbus ir atvykome draugės su ponu Konkendu Renks, kuris e, Belgijos seka atstovas ir jisai pristatys pagrindinę mūsų pranešimo dalį šiandien. Mes norime pristatyti savo darbą, savo veiklą saugos srityje. Pirmiausiai kalbame apie technologinę pažangą ir tikimės, kad tai yra tik tai pati pradžia labai konstruktyvos dialogo, kadangi iš pat pradžių jūs uh, užsiminėte pats, kad šioje srityje buvo tam tikrų nesupratimų. Taigi mūsų pranešimas prasidės nuo keletą žodžių apie IKAK. E, pakalbėsiu šiek tiek apie civilinės aviacijos saugumo problemą ir daugiausiai dėmesio skirsiu e, kūnų skeneriams bei skyšių skeneriams. Ir galų gale bus išvadas. Taigi, verskime skaidę. ECAC buvo įsteigta 1955 metais. Tai viena iš svarbiausių regioninio tipo organizacijų pasaulyje. E, ja steigė dalyvavo OCD ir Europos taryba. E, jai priklauso dabar 44 valstybės narės, strateginiai tikslai yra saugumas, sauga ir taip pat e, keliavių judėjimo palengvinimas bei mm, e, aplinkos apsaugos klausimai. Dabar apsistokime ties civilinės aviacijos sauga. saugos politikos srityje mūsų gairės yra išdėstos vadinamame 30-ame dokumente, DOC 30. Tai yra savotiškos gairės, e, naujo tipo dokumentas, kuris buvo parengtas prieš keletą metų. Ir daugelis ES teisės aktų taip pat yra e, parengti remiantis šio dokumento. Čia išdėstos politinės rekomendacijos, e, politikos ir strategijos rekomendacijos įvairiose. E, jis be abejo yra suderintas su dabar egzistuojančiais es teisės aktais. Šis dokumentas prieinamas visoms 44 valstybėm narėm. Ir prieduose yra išdėstos labai detalios gairės, kurios be abejo leidžia valstybėm narėm stiprinti savo saugos politiką. Taip pat yra numatyta tam tikra praktinė pagalba ją papildo įvairios veiklos programos, konkrečiai, pavyzdžiui, aviacijos saugumo auditai arba patikrinimai. Taip pat tam tikra veikla skirta mokymui, vidaus dokumentų, vadovų gairių ir panašiai parengimas specialiai konkrečiam valstybėm. Na ir bendras e, saugos įrangos vertinimo procesas. E, Valstybės, kurios priklausoms organizacija, naudoja šią sistemą ir e, todėl, kaip jau minėjau, šitą programą naudojama ir prieinama yra 44 valstybėse narėse. Kalbant apie organizacinę struktūrą, mes turime generalinių direktorių tinklą, kuris atsakingas už civilinės aviacijos e, klausimus. Toliau yra aukšto lygio pareigūnai kiekvienoje iš e, prisijungusių šalių atsakingi už uh, civilinės aviacijos e, saugą ir saugumą. Taip pat dažnai prie mūsų prisijungia ir e, asmenys atsakingi už e, reguliavimą šioje srityje, tai yra ekspertai įvairūs tipo. technikos specialistai, saugos specialistai, kurie padeda parengti atinkamus saugos standartus, E, techninis darbas vyksta konsultuojantis oro uostais, oro vežėjais, e, įrangos gamintojais ir įvairiom kitom suinteresuotam grupėm. Labai artimai bendradarbiavame su Europos komisija. Jos atstovai dalyvauja beveik visose mūsų posėdžiuose, mes įsiklausome jų nuomonę. Taip pat e, esame pasirašę supratimo memorandumą su ICAO, e, su įvairiam regioniam organizacijom, tokiam kaip, pavyzdžiui, Arabų aviacijos konferencija ir panašiai. Taip pat e, sutarbių supratimo memorandumą su Junktinėm valstijom, Singapūru, Junktinės Arabų Emiratais ir taip toliau. <clears throat> Mes Be abejo, palaikome glaudžius ryšius su kitais pasaulio regionais. Dabar perduosiu žodį Franko Duranks, kuris pristatys techninę mūsų darbo dalį, techninius aspektus. Ačiū Patrikai. Dabar tęsime darbo programą. IKAK darbo programa yra rengiama ir gyvendinama trimečiais ciklais dėl saugos aš esu minėjęs keletą elementų. E, dabartinė darbo programoje, pagrindinė darbo programos dalį sudaro e, reikiamų saugos priemonių gyvendinimo palaikymas valstybės narise, įskaitant taip pat ir e, įvairią orientacinę medžiagą, apmokymus, operacijas ir panašiai. Taip pat uh, užtikrinti atitikti europiniams reikalavimams. Čia mes turime audito programą, kak valstybėm narėm JAV, e, jiems e, rinkinio Arabų Emiratų. Taip pat yra pagalbos programa, kuri vyksta daugia šalių pagrindų arba su individualiom valstybėm, kak padeda valstybėm narėm įgyvendinti reglamentus Na ir trečias blokas būtų, tai kad e, kak e, vadovaujasi grėsmių rizikos e, įvertinimo pagrindų taikoma metodika aviacijos saugai užtikrinti. Tai yra, mes įvertinti naujas grėsmės ir įmamasi kontrapriemonių. Taip pat saugos priemonės yra, yra grindžiamos rizikos laipsnį vertinimu. Na ir iš tikrųjų čia mes taip pat tikiname ir ant žeminių objektų bei įvairių kibernetinių mazgų saugumą. E, kalbant apie saugos įrangą, e, KAK yra parengusi techninės specifikacijas ir bendras e, testavimo metodikas, kurios gyvendamos pagal skėtinę programą. Ir Visą tai vadinama bendru e, saugos įrangos vertinimo procesu arba CEP sutrumpintai. Apie tai dar kalbėsime. Toliau e, bendradarbiavimas su kitais regionais. E, tai akcentuojama darbo programoje, IKAK palaiko regioninės iniciatyvas, tokias kaip regioniniai seminarai įvairiom mus dominančiam temam. Taip pat esame tam tikrų iniciatyvų gebėjimams stiprinti, kurie organizuojami partnerystėje su valstybėmis narėmis ar atskirais regionais. Na ir nagrinėjamos įvairios temos, pažiūrėjau, kokybės kontrolė. Čia be abejo labai svarbu, kad mūsų pasirasiusios šalis dalyvautų ir bendradarbiautų. Kalbant apie techninės specifikacijas, ką turi savo techninę darbo grupę, tai yra e, tarptautiniu mastu pripažinta e, ekspertų grupė, kuri nagrinėja būtent e, civilinės aviacijos saugos klausimus. Uh, Ir e, mes pasikliavome šios darbo grupės e, rekomendacijomis, e, kada reikia įgyventi saugos reikalavimus. Čia ši grupė padeda sudaryti įvairius grėsmių sąrašus, techninės specifikacijas įrangai, taip pat bendrasis testavimo metodikas, pagal kurias galima nustatyti, ar teikėjų teikiama įranga atitinka ar ne europinius reikalavimus. Taip pat e, e, kiekvieniems galiniams sprogmenims mes turime nustatyti tam tikrą jautrumas lengsti, kurį įranga gali aptikti. Ir tai nėra lengva užduotis, kadangi kiekviena iš šalių turi savo nacionalinius grėsmių sąrašus ir dažnai akcentuoja kuri nors atskirą e, elementą, o ne bendrą poziciją. Vis dėlto mums pavyko kol kas išlaikyti bendrą sutarimą. Mes manome, kad konsultacijos su įvairiais e, šio sektoriaus atstovais yra labai svarbi prielaida ir mes esame sukūrę ne vieną konsultacijų mechanizmą kad palaikytum tokį dialogą, pavyzdžiui, rengiami informaciniai sutikimai su įrangos gamintojais, e, ten pristatomas bendras vertimo procesas, arba gamintojai kaip tik tai yra kviečiami e, pristatyti savo ateities planus naujus produktus, e, tą vadinamą techninį darbo grupį. E, taip pat mes bendradarbiavom su nekak nepriklausočiams valstybėmis, Izraeliu ir kai kuriam kitom valstybėm, e, kur keičiamasi patirtimi techninėje srityje ir taip pat siekiama toliau tarpinio masto derinti techninius standartus. Kalbant apie bendrą vertinimo procesą, bendras vertinimo procesas taikomas minėtai saugos įrangai, iš esmės remiasi sustarimu tarp 43 mūsų pasirašytų valstybių narių, dalintis informaciją ir dalyvauti bendroje schemoje skirtoje įrangai išbandyti. Buvo parengtas vadovas, bendras vadovas ir praktiniai aspektai, kaip tas procesas turėtų būti vykdomas, kiekviena dalyvaujanti organizacija. E, taip, aprašyta kiekviena dalyvaujantį organizaciją, taip pat yra prašyta, kokie reikalavimai keliami saugumo skeneriams, e, skyšio aptikimo įrangai ir panašiai. E, e, testavimo centrai paprastai yra probuoti nacionalinių valdžios institucijų. Paskutinis etapas yra saugumas skeneriai, kurie pras, bus pradėti testuoti šiais metais. Vėliau parengiamas ataskaitos, kuris perdomas valstybėm narėm ir stengiamas užtikrinti, kad šios valstybės turėtų visą reikiamą informaciją aprobuoti arba atmesti siūlomą įrangai savo nuožiūrą. Na ir e, įranga, e, įrangos atitikimas vieniems ar kitiems kiek standartams e, yra aprašomas ir skelbiamas mūsų tinklalapyje. Įrangos sąrašas yra irgi ten. Tas bendras vertinimo procesas yra unikali patirtis Europoje, jis yra būtent grindžiamas bendrų sutarimu teikti informaciją valstybėm narėm, kad palengvėtų jų įrangos sertifikavimo procesas. Kai kurios valstybės narės turi savo nacionalinius testavimo centrus, testavimo galimybės ir jos suvienė savo išteklius tam, kad e, iš to išloštų visos valstybės narės. E, jeigu esame, kai, kai susitarėma dėl bendros e, metodikos bendrų reikalavimų, yra parengiamas specifikacijos, tada e, išbandoma įranga, parengiamos ataskaitos, įstatymo ataskaitos ir perdodamas visiems e, narėms. Šis procesas leidžia e, tiek valstybėm, tiek ir pramoninkams e, įvertinti, e, kokių e, spragų, kokių ribotumų turi saugos įranga ir ką reikėtų skubiai pašalinti, kokius trūkumus skubiai turi e, pašalinti. Ir tai leidžia orientuoti tolesnius tyrimus. Dabar kalbant apie skyšio, rozolių ir e, gelių tas, ta, ap, aptikimą. Vėlgi, šių medžiagų, vadinamai laks aptikimo E, reikalavimai yra svarbus, kadangi, kaip tik žinote, dabar yra įsigaliojęs draudimas ir ketinama jį panaikinti. E, bendrai šiek tiek apie kontekstą. E, kaip žinote, prasidėjo viskas 2006 metais kada Junktinėje karalystėje buvo nustatyta, kad teroristai, teroristinės grupelės susprogdino, ketino susprogdinti keletą lėktuvų, naudodamas kistuosius sprogmenis. Uh, E, tam buvo užkirstas kelias, e, tačiau buvo nustatyti taip pat, kad e, turimas saugumo priemonės neleidžia aptikti skistų sprogmenų ir nėra įmanoma e, diferencijuoti tokių sprogių iš kiščių nuo kitokių nepavingų kiščių. Todėl sprendimas buvo primtas apskritai apriboti keliaiviams galimybės vežiotis skyšius, aerozolius, gelius. Tuo tarpu buvo pradėtas taip pat darbas e, E, kad e, būtų galima atsakyti šitą draudimo, e, o vietoj to tiesiog patikrinti, kokius kyšius keliaiviai versti. Taigi šios reikalavimus nustatė vėlgi minėtoji mūsų darbo grupė, orientuodamas į ES reglamentus, taip pat darbo grupė parengė metodus skirtus testuoti skyšių, skistų sprogmenų aptikimo sistemams. Ši sistema buvo išbandyta 2009 metais. 2009 m. gruodį ECAC e, generalinis direktorius sutiko patvirtinti vadinamą LATS e, testavimo programą, e, panaudojant specializuotą, specializuotą tikimo įrangą ir pradėti pirmas laboratorinis testavimus. Na ir tai buvo antroji tokia programa susijusi su skyšių aptikimu. Testavimo tikslams e, e, skiščių aptikimo e, įranga yra skirstoma į keturis e, tipus. Tai yra pirmasis yra atipas, kuris e, protestuoja skysti, tačiau reikia, kad e, indas būtų darytas. E, B tipo įranga, kuri leidžia patikrinti skystį netidarant indų. E, E, C tipo įranga, kuri leidžia e, patikrinti keletą skyščių, e, be kita ko rankinėme bagaže, ir D, kuri leidžia patikrinti neišimant iš, iš bagažo. Buvo taikoma bendra metodika visose trijose testavimo centruose, Armasus Šveicarijoje, Toliau Vokietijos e, policijos testavimo centre su asociacijos Fraunhofer testavimo centru ir dar viena Niderlandų e, institucija, dar vienas Niderlandų testavimo centras. Rezultatai buvo perduoti EKAK valstybių narių valdžios atstovams ir bent informaciją galite taip pat rasti EKAK tinklalapyje dėl e, įrangos testavimo rezultatų. A, B ir C. LEDs įrangos tipo Tas įvyko tai nuo, nuo, nuo 2010 metų pavasario. E, buvo organizuotas trys testavimo kampanijos, tai yra 2010 metų rūpjūtį rugsėjį, 2011 metų e, vasarį ir dabar vyksta trečiasis e, testavimo etapas. D tipo įranga pradėta tes, prasidės, bus pradėta testuoti 2011 metų pabaigoje. Na ir rezultatas pirmųjų dviejų testavimo kampanijų parodė, kad 5A, e, 3B e, ir 7C e, tipo LEDs įrangos atitiko europinės specifikacijas. Be abejo, toliau bus testuojama nauja įranga naujos konfiguracijos, gamintojai ir dabar tobulina egzistuojančias egzistuojančią LED įrangą, tačiau be abejo tam reikia laiko ir e, reikia, kad ši, reikia pasirūpinti, kad šitą įrangą aptiktų visus kyšius, kurie įtraukti į grėsmingus kyšius, pavojingus kyšius sąrašus. E, Bet to įranga turi būti pritaikyta tam tikriems apribojimams, kurie neišvengiamai atsiranda oro uosto aplinkoje, taip pat turėtų tikti keliaivių lūkesčius, techninius poreikius. Kalbant apie apribojimus oruosiuose, e, e, visa įranga turėtų veikti patikrinimo punktuose, taip pat e, e oruostų darbuotojai, oruostų operatoriai turėtų turėti e, visą informaciją, kad galėtų pasirinkti atitinkamą LED įrangą. E, taip pat turėtų būti parengtos standartinės e, procedūros, skirti spėjimo sistemą ir be abejo reikia apmokyti personalą. Keleiviai taip pat turi būti pilnai informuoti tam, kad jie būtų pasirengę tai skanavimo operacijai. Jeigu skanavimo procedūros arba tikrinimo procedūros skirtingose oruostuose bus nevienodos arba nevienodos, jeigu bus skrendamas skirtingais maršrutais, tas be abejo apsunkins keliaivių gyvenimą. E, jiem bus sunkiau pasirenkti tokiam patikrinimui ir daugeliu atveju e, leidimas e, įsinešti skyšius nebus taip efektyviai gyvenimas. Be abejo, esama tam tikrų veiklos aspektų, su kuriais teks susidurti mm, ruosto operatoriams, pavyzdžiui, patikinimo punktų išdėstymo, schemų klausimas, ehm, ar tai būtų centralizuota ar decentralizuota sistema, ar e, prie bendro įjimo, ar prie kiekvienų sodinimo vartų. Taip pat e, reikia išsiaiškinti, ar vėlgi bus matom pagal keliaivių srautus arba pagal patikinimo punktus. Na ir taip pat reikia nustatyti, kokio tipo įranga bus pas, pastatyta, kadangi, pavyzdžiui, A, B ir C e, tipo įranga reikalauja, kad skyšiai būtų tikrinami atskirai nuo kitų įnešamų kabiną daiktų. E, Taigi taip pat turbūt nustatytos priemonės e, atskirai patikrinti arba galbūt ir atimti ir likviduoti įtartinius objektus. Tuo tarpu jau kalbėsime apie D tipo įrangą, tai operatorius bent jau tikisi, kad e, šitas aparatas e, galės tuo pačiu praskanuoti ir rankinį bagažą dėl to, ar jame nėra kietųjų sprogmenų arba kitokių pavojingų objektų. Uh, Na ir visą tai reiškia, kad e, reikia nuolatos tobulinti įrangą, kad e, aptikimas būtų kuo jautresnis, o neteisingų e, perspėjimų, neteisingo alarmo skaičius būtų kuo mažesnis. Tam tikra įranga arba yra skirta tik tai skyščiams, tuo tarpu C ir D tipo įranga turėtų turėti taip pat galimybę aptikti ir kietuosius susijusius sprogmenys. Ir be kita ko, e, pavojaus perspėjimų turėtų būti e, pakankamai nedaug, kad tai netrikdytų oro uosto darbą. Labai tikimasi, kad e, techninės įrangos teikiai sugebės iki 2013 metų parengti reikiamą įrangą, o oro uosto operatoriai be abejo turi pasirūpinti, kad e, grėsmė būtų likviduota iki protingo lygmens, tai yra, kad būtų patikrinami visi nešami skyšiai. E, na ir be abejo labai svarbu yra užtikrinti, kad visos e, patikrinimo procedūros atitiktų ES ir tarptautinius reikalavimus. Jeigu nacionalinės valdžios institucijos laikytųsi nuomonės, kad tikrinimo procesas ne leidžia pakankamai sumažinti grėsmės lygio, uh, E, galima priimti sprendimą dėl griežtesnių priemonių, įvertinus konkretų grėsmės lygį nacionaliniu mastu, e, tiesiog siekiant apsaugoti savo piliečių saugumą. Na, kokie yra trumpalaikiai uždaviniai? Mes siekiame, kad e, dabartinis nustatytas terminas 2013 metų balandžio mėnuo būtų įgyventas sėkmingai. E, tai yra iki to laiko visi oro uostai turėtų būti aprūpinti reikiamą įrangą ir būtų leidžiama keliaiviams susivežti skyšius. E, e, LED įrangos, pratestuotas LED įrangos sąrašas turi būti kaip galima platesnis, todėl testavimo procesas intensyvėja, kada vis daugiau LED tipo įrangos yra pateikiama įvairiausių komitų. E, oro uostų valdžios institucijos turi taip pat parengti gyvenimo planus ir e, darbų grafikus, pritaikytus prie savo oro uosto konkrečios veiklos aspektų e, ir oro uosto projektų. Taip pat jie turi būti pasirengę stebėti šitą parengties lygį ir pateikti ataskaitas europiniu mastu. E, tarptautiniu mastu nustatytas problemas turėtų būti spręstos taip pat iki 2013 m. balandžio mėnesio tarptautinis koordinavimas pasauliniu mastu e, bus būtinas, norint užtikrinti, kad saugumo priemonės būtų suderintos tarpusavyje ir kad būtų išvengta to, jog priklausomai nuo skrydžio e, maršruto, nuo skrydžio krypties, arba paskirties punkto bus taikomas kitokios nevienodos procedūros. Kalbant apie e, kūnų skanerius, e, e, šiuo atveju mm, reguliavimas čia šiek tiek atsilieka nuo, nuo skyšių skanavimo. Kiek stengiasi, kad būtų parengti vienodi standartai ir Dabar stengiamas e, apžvelgti, kokie procesai vyksta tiek techninėme skenerių kūrime, tiek e, rengiant e, teisinę bazę. Na ir tokie būtų trumpalaikiai iššūkiai. Trumpai išdėščius galima būtų pasakyti, kad keleivių skanavimo tikslas būtų uh, užtikrinti, kad jis ar ji neįsineštų paslėptų draudžiamų objektų. Dabartiniai skanavimo metodai yra riboti E, be kita ko e, yra rankinis apieškojimas, tačiau tai yra savoškai žeminanti procedūra, taip pat e, metalų detektoriai irgi to, turi tam tikrų ribotumų. Ir reikėtų sukurti naujo tipo saugumo kūno skenerius, kurie leistų aptikti įvairiaus tipo anomalijas, neįprastus objektus, skaitant ir nemetalinius objektus. 2008 metais į ką techninė darbo grupė parengė saugumo skenerių standartus, standartų projektą bent jau, kur mėginama sureaguoti įvairias, įvairių pavojingų objektų kategorijas, e, panašiai kaip ir e, anksčiau, kai kalbėjome apie skyšių skenerius. Taigi, kai buvo patvirtintas tas grėsmių sąrašas, e, buvo parengta testavimo metodika ir ją patvirtino 2006 m. gruodį generalinis direktorius, generaliniai direktoriai, bet to valstybės narės, kurios e, testuoja e, bandomai būdu įdėgi šitos e, kūno skenerius, taip pat įsipareigoja patiekti informaciją apie techninį ir veiklos, techninę ir veiklos pažangą, taip pat bendradarbiaujant su JAV transporto saugos administracija mes tengiamės užtikrinti suderinamumą sertifikuojant įrangą transatlantiniams koridoriams. Iki 2010 metų e, gegužės ir kiek buvo pasirengusi pradėti saugumo skenerių testavimo problemą ir e, programą ir e, buvo patvirtinti ES saugumas nadartai. KAK bendradarbiauja visokiojopai su Europos komisija ir su Vietų saugos centru. Uh, E, trumpalaikiai uždaviniai, kuriuos reikia gyveninti, norint sėkmingai įdėkti kūno e, skenerius, kada e, teisiškai jie bus aprobuoti, įskaitant protestuotus ir aprobuotus skenerius. Reikia parengti saugos gairias, reikia skatinti ir platinti geriausios praktikos pavyzdžius oro uosto operatoriams ir be abejo informuoti keleivius apie numatomas priemonės. Mes sveikiname kad e, praeitą savaitę reguliacinis komitetas e, patvirtino europinius standartus. Mes taip pat e, raginame, primtinai raginame įrangos gamintojus e, intensyviau e, vykdyti tyriamąją ir kūrimo veiklą. E, tam, kad sistema galų galia galėtų, kad sistemas galų galia būtų pajėgios automatiškai analizuoti nuskanuotus duomenis ir E, nurodyti operatoriams e, tas zonas, kuriuose aptinkamos anomalijos. Na ir pabaigai, prieš pernant prie klausimą ir atsakymą, norėčiau akcentuoti dar e, tos dalykus, kuriais į ką vadovaujasi užtikrindama aviacijos saugumą. Mums reikia užtikrinti efektyvų saugumą, kartu nenuviliant keliaivių lūkesčių. Perimas prie naujo saugumo modelio yra būtinas ir jame turės būti derinamas saugumo priemonės, taip pat e, tobulinamas techniškai e, keliaivių pralaidumo sistemos e, ir tai turi būti daroma europiniu mastu, europinėme tinkle. Reikia pasimokyti iš praeities klaidų, tai yra keliaivius reikia informuoti ankstyvose etapuose ir labai svarbu iš anksto planuoti, kad keliaiviai nebūtų nuvilti. Uh, Be abejo, reikia orientuotis pirmiausiai į riziką, įvertinant galimas grėsmės. E, teks pasitelkti naujasias technologijas, kurios nuolat tobulinamas per mokslinį tyrimą į darbą, tai leis mums efektyviau organizuoti savo veiklą. Toliau, mums labai svarbu parengti ir gyventi technologijas, kurios e, jautriai leistų mm, e, nepažeisti keleivių, visuomenės ar viešųjų kažkokių tai interesų. E, keleivių teisės e, yra na, tiesiog kertinė vertybė Europoje ir be abejo visos procedūros turi būti tokios, kad šitas orumas, šitas teisės nebūtų pažeidžiamas. Kita vertus, be abejo, patikrinimai turi užtikrinti keliaivių saugumą. Uh, E, todėl labai svarbu, kad jau tyrimo stadijoje, taip pat kuriant įrangą, visi šitie reikalavimai su šitas vertybės būtų primtos domen. E, ir ką be abejo, e, ta prasme, gina keleivių teisės. Ketvirtas dalykas, mums labai svarbu atlikti poveikio vertinimą iki kažkokių tai pasikeitimų praktinėje veikloje. Mes negalime tiesiog taikyti vis naujų priemonių, jeigu norime užtikrinti veiksmingumą ir veiklos ilgalaikį tvarumą. E, poveikio vertinimas leis mums e, palyginti naujas idėjas, e, pasverti, ar saugumo tikslai bus pasiekti ir sudaryti prioritetinį sąrašą pagal vadovaujantis eikų protų. Na ir galų galiams reikia stiprinti gebėjimus per regionės partnerystės iniciatyvas, e, nustatant e, pagrindinius grėsmės šaltinius. E, be abejo, čia reikės išvelgti į kultūrinius skirtumus, į tam tikrus kitus skirtumus. E, ir visą tai turi būti taip pat e, primta domen keičiantis informaciją. Mes neegzistuojame kažkur tuštumoje, e, nesame apsaugoti nuo išorinių grėsmių. E, Ar tai būtų grėsmės, ar tai būtų kitų taikomas reguliavimo priemonės, bet kuriuo atveju, bet kokios reguliavimo priemonės turės atgarsių pasaulių mastu. E, tiek kalbant apie keliaivių patikinimus, tiek kalbant apie krovinių, krovinių saugumo užtikrinimą. E, dėl to mums labai svarbu e, toliau siekti vyriausių regionio bendradarbiavimo iniciatyvų, kurios leistų suderinti savo veiksmus tarptautiniu mastu. Na ir ką šiuo atžvilgiu elgesi labai aktyviai ir e, visokiojopai taip pat bendradarbiauja šiais klausimais su Europos komisija. Taigi aš noriu padėkoti Jums už galimybę e, kreiptis į Jūs šiandieną, pristatyti Jums e, mūsų medžiagą ir jeigu komiteto darbo tvarkė leis, ir jeigu tai domins, mes galėsime pateikti daugiau techninių detalių, techninių smulkmenų. Kita vertus, e, jeigu kažkas tai norėtų išgirsti techninių specifikacijų, mes siūlytume tai perkelti į uždarą darbų sesiją. Mes esame pasirengę atsakyti į e, klausimus ir tikimės, kad tai tik tai pradžia gražaus dialogo, kuris tęsis ir ateityje. Pone pirmininkė, pone ir ponės, e, pati Gandy, pati Šerė Verdi, Erik Vasen ir, ir savo vardu, e, noriu pasakyti, kad mes esame pasirengę atsakyti į galimus jūsų klausimus. Dėkuoju. Nuoširdžiai Jums dėkoju už šią žanginę kalbą ir klausimo pristatymą. Mano kalbėtojų sąrašas gana ilgas. Paprašysiu kiekvieno iš jų laikytis trijų minučių limito, kad dar galėtume gauti ir atsakymus į klausimus. Pirmiausia, panas Dugrandės, jums skiriamas 3 minutės. Gracias. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems svečiams atstovaujantiems Europos civilinės aviacijos konferenciją. Mums labai svarbu, kad jūs apsilankėte mūsų komitete. Kaip žinote, praeitą savaitę Europos parlamentas sureagavo į komisijos pasiūlymą ir komunikatą. Mes parašėme savos iniciatyvos pranešimo, kuriame kalbama apie civilinės aviacijos saugumą. Pasisakėme apie kūno skenerius, apie skyšių vežimo ribojimą ir apie bagažą. Komisija Taip pat e, kontologijos procedūros. Procedūra naudodama irgi atsakė į tai. Tikėkime, kad e, tas dialogas vyks toliau. Mes turime priemė įvairiausių sprendimų, kurie turėtų sutapti ar bent jau neprieštarauti Europos aviacijos konferencijos sprendimams. Aš pats domėjausi tyrimais, konferencijos atliktų tyrimų mm, tikslumu. Kalbėkime pirmiausia apie skyšius. Man nepatinka kalbėti apie tai, kas jau lik ir kaip pasenęs klausimas yra, nes kaip žinome, kad galima būtų priimti sprendimus, bent jau dalinius sprendimus e, anksčiau negu iki 13 e, metų mm, balandžio, dieno, e, balandžio mėnesio, bet daug labai oro uostų nenorėjo šito dėl vairiausių priežasčių, kurių, kurių galbūt net neverta minėti. Bet taip pat tiesa ta, kad aš turėjau įvairiausių pranešimų iš konferencijos būtent šios, kur buvo kalbama apie tai, kad tie mechanizmai galėjo būti įgyvendinti anksčiau. Norėčiau paklausti atstovų, ar tikrai technologinė prasme buvo galima įdėkti tas sistemas. Taip pat mums visiems labai įdomu sužinoti, kokios yra techninės garantijos, kad 13 metų balandžio mėnesį jau turėsime e, įrangą, kuri galės aptikti skyšių ar kitokių vežamų daiktų, kurie galėtų būti potencialiai pavojingi. Ir ar ta įranga galės atskirti tą e, potencialiai pavojingą skysti nuo visiškai paprasto nepavojingo skyščio. Šitos, šitie du klausimai yra patys svarbiausi ir mes girdėjome, kad iš tikrųjų technologija tobulėja ir kad kasdieną sistemos vis tobulinamos, labai tuo džiaugiamės, bet nežinau, ar jūs šiandien galite tvirtai pareikšti, kad uh, 13 metais to, ta įranga jau bus įdėkta, o būtent tai mes ir norime išgirsti. Šiaip ar tai parlamentas jau pasakė, kad politinė prasme 12 metais reikia patikrinti, ar tai yra įmanoma ir, žinoma, tą patikrinimą turės vykdyti aviacijos konferencija. Kalbant apie kūno skenerius, padėtis yra panaši. ECAC konferencija jau. Uh, Mm, suderino labai sisting, e, palygino ir suderino labai sisting, skirtingas sistemas. Norėčiau pasakyti, kad parlamentas išreiškė savo nuomonę apie tas sistemas, kurios yra tinkamos ir tas, kurios ne. Mes norime, kad būtų gyvenamos tokios sistemos, kad, kurios suteiktų pridėtinę vertę ir tikrai atitiktų tai rizikai, tam potencialiai rizikai ir, ir, ir kad pagal jas būtų pasiekta tikslų. Paskutinis klausimas. Techninė prasme, kaip vyksta dėrybos su JAV, nes yra įvairiausių nesutarimų, mūsų pasiūlymai yra šitos rytyje atmetami iš JAV pusės. Ačiū. Ačiū. Dar kartą prašau narių laikytis kalbėjimo laiko limito. Dabar ponas Elkadrui. Ačiū už pristatymą. Na, visi mes pageidaujame tokio saugumo, kuris nepažeistų mūsų privatumo. Ir siekiant tokio tikslo tenka suderinti daugybę įvairių elementų. Mano patirtis rodo, kad dažnai mes vėluojame reaguoti ir kai surandame kokią nors saugumo išeitį, paaiškėja, kad įvykiai vėl yra pažengę gerokai į priekį. Ir dažnai saugumo priemonės labai daug kainuoja arba yra nepatogios keleiviams. Man jūsų kalboje pritrūko plataus požiūrio į saugumo politiką Europoje. Ar visada ji bus tokia, kad mes tik tai reaguosime į naujausius įvykius, į nacionalinių tarnybų pastebėjimus? ar bus pereita prie naujoviško mąstymo. Technologijos kūriamos greitai, tačiau ir visi kiti dalykai gyvenime plėtojasi labai greitai. Tarkime, 2010-aisiais buvo viena technologinė situacija, dabar ji yra gerokai patobulėjusi. Dabar nustatytas naujas laiko terminas - 13 metai. Būtent iki to termino mes siekime įgyvendinti naujas priemonės. Noriu užduoti dabar klausimą apie santyki tarp ECAC ir ES lygmens susitarimo. ar tai turėtų būti reglamentuojantis komitetas, kurį sudarytų ES ekspertai. Na, ECAC konferencija sudaro netgi 44 valstybės narės ir kai kurios iš jų dubliuojasi su ES valstybėmis narėmis. Taigi, kokia yra sąveika tarp ECAC ir ES? Ir kaip yra patikrinama, ar laikomasi susitarimo, ar siunčiamos patikrinimo komisijos grupės į oro uostus, kurios tikrina, nes matome, kad valstybėse narėse įgyvendinimas, tų priemonių įgyvendinimas labai skiriasi. Ir aš įsivaizduoju, kad ECAC konferencijai visą tai įgyvendinti 44 valstybėse yra dar sunkiau. Pone Foster, dėkoju pirmininkai ir dėkoju ECAC nariams, kad čia atvyko, jie pateikė e, svarbaus peno mintims. Aš pati dirbau pranešėję saugumo klausimais po rugsėjo 11 įvykių. Mes glaudžiai bendradarbiavome ir su ECAC, ir su Europos komisija. Dabar pakalbėkime apie mūsų tikslą. Norėtume ES vadinamosios vienos stotelės sistemos saugumo. Dabar keliaiviai keliaudami iš valstybės narės A į, valstybės, į valstybę narę B turi pereiti įvairiausias saugumo priemonės ir tai labai vargina. Ir situacija nesikeičia jau dešimt metų. Dabar aš norėčiau aptarti skyšių klausimą. Ir jis skirtas daugiausia komisijai, nors jį šiandien atsakymo nepateiks. Visi norėtume, kad iki 2011 metų, metų pabaigos baigtųsi 100 ml apribojimas. Bet paaiškėjo, kad tai neįmanoma. Pažiūrėkime, kas vyksta mažuose oro uostuose. Ten dažniausiai būna A, B arba C tipo įranga. Ir neužtenka laiko viskam patikrinti iki 2011 metų pabaigos D tipo įranga, ko gero, nebus įrengta, vadinasi, norint patikrinti didesnius skyšių kiekius, susidarytų 3 valandų eilės. Tikėkime, kad bent jau pavyks iki 13 metų įvykdyti tą priemonę savo interneto svetainėje jūs pranešate, kokia įranga yra pati, patvirtinta. Bet aš abejoju, ar oro uostams yra viskas aišku, ar jie žino, kokią įrangą reikėtų rinktis ir naudoti. Ir dar kitas klausimas, tai e, saugumo skeneriai. Mus pasiekia daugybė įvairiausių pasiūlymų iš įvairių kompanijų, kurios siūlo savo įrangą. Tačiau tikrai nepageidaujame rentgeno prietaisų ar kitų prietaisų, kurie galėtų pakengti žmogaus sveikatai. Taigi, nemanau, kad gerai, jog ta įranga nebuvo įrengta iki 2011 metų oro uostuose. Kai kur tai nebuvo padaryta dėl pernelyg didelių kaštų. Norėtume, kad saugumo skenerių sistema būtų veiksminga. Mes negalime leisti savo tik tai reaguoti į tam tikrus įvykius. Šio komiteto nariai, manau, pritarė tam, kad būtų įrengti kūno skeneriai. Tačiau kodėl siūlomos tam tikros išimtis, kokia prasme įrengti kūno skenerius, jeigu nustatomas tam tikros išimtis tam tikros asmenų grupėms, tai yra nešiosiams, senyvo amžiams žmonėms arba vaikams. Jeigu įranga nekenkia, yra teisingai sureguliuota, tai visi keliaiviai turėtų praeiti pro tą skenerį, nesvarbu, kokia jų būsena ar koks amžius. Tik tai tokiu būdu galima užtikrinti, kad tokia saugumo priemonė būtų veiksminga. Nes jeigu paliksime pasirinkimo laisvę, tai kokia prasmė iš viso apie tai diskutuoti? Ir paskutinis klausimas. Koks jūsų organizacijos santykis su ASA? Nes tai taip pat svarbus klausimas. Ačiū pirmininkė. Ponas Rikė. Dėkoju EKAK už pristatymą. Matome, kaip sunku nustatyti objektyvius saugumo standartus, nes tai ypač priklauso nuo kiekvienos valstybės padėties, nuo politinių realijų Aš dabar norėčiau užduoti porą klausimų. Kokia jūsų nuomonė dėl to, ar būtų primtini skyšių skeneriai C ir D tipo ir kas turėtų būti daroma tokiu atveju, kai nustatoma, jog tai yra sprokstamoji medžiaga, ar ta zona turėtų būti evakuojama, ar stabdomas viso oro uosto darbas. Taip pat kitas klausimas dėl elektromagnetinio spektro saugumo skenerių. Ar jūs palyginote skirti? ypatingus prietaisus, pavyzdžiui, biometrinius skenerius su kitomis skenerių rūšimis. Ir galiausiai Jūs minėjote, kad nustatyti skirtingi standartai skenerių, bet kada bus atlikti bandymai tų skenerių? Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir EKAK atstovams. Turiu tris trumpus klausimus. Pirmiausia, ar galėtumėt smulkiau paaiškinti, kas kūrė standartus, tikriausiai ekspertai, bet ar konsultuojamasi ir su vartotojais, taip pat ir, pavyzdžiui, su e, keleiviais, nes e, jūsų tikslas buvo sukurti efektyvų saugumą, patogų ir keleiviams. Taigi, kaip su jais bendravimą? Antras klausimas. E, kaip iš tų teorinių testų pereinama prie praktikos, prie mažų oro uostų, prie didelių oro uostų, kaip tai atsižvelgiama ir taip pat koks yra terminas. Jūs sakėte, kad D e, tipo skeneriai yra tie, kuriais galima būtų skanuoti netidarius e, bagažo, tai būtų patogiau, E, piliečiams, e, atsiprašau, keleiviams, jūs sakėte, kad pradėjote testus daryti tik tai, pradėsite tik tai nuo 11 metų pabaigos. Tai maždaug nuo testų pradžios iki testų pabaigos, kiek maždaug laiko praeina. Ir jūs sakėte, kad būtina sumažinti keleivių nepasitenkinimą ir skirtumus. Manau, kad tai yra labai svarbu, reikia sumažinti skirtumus ne tik tai tarp dviejų Atlanto pusių, bet taip pat ir valstybėse narėse. Čia kalbu ne tik tai apie sprokstamus kyšius, bet apskritai ir apie visus kūno skanerius ir visą kitą. Yra, pavyzdžiui, oro uostų, kur reikia visiškai išimti kompiuterį, kitose galima iš vis neišimti kompiuterio. Taigi, kaip galima sumažinti skirtumus, dėl kurių keleiviai nesusigaudo, mano, kad juos diskriminuoja, skriaudžia ir, ir iš viso jie supyksta. Uh, kalbate, kad būtent reikia informuoti keleivius, taigi kaip jūs informuosite, kokios yra rekomendacijos, nes manau, kad tas diskriminavimo pojūtis ir, ir tas visiškas pasimetimas einant per kontrolę, būtent tai ir kelia tą chaosą ir tokį nesaugumo jausmą. Ačiū. Ponas Lakenstein. Ponas Frankenstein. Ačiū už įdomų pristatymą, taip pat ir už pasiūlymą. Toliau tęsti posėdį už uždarų durų, nors mes nesame techniniai specialistai, mes esame politikai, bet tikrai įdomių dalykų išgirdome dėl poveikio ataskaitos, dėl tarptautinės dimensijos, dėl keleivių teisių, jeigu nuo pat pradžių būtų į tai atsižvelgta, ta diskusija būtų buvusi visiškai kitokia. Trys klausimai. Pirmas. Čia gal net neklausimas, ar mes A, B, C ar D skenerį pasirinksime, kurie iš jų yra naudingiausi, nes galbūt galima būtų pasirinkti B jeigu jisai būtų pats geriausias, nereik, nes nenorėčiau, kad oro uostai pirktų, pavyzdžiui, B skenerius ir paskui po dviejų metų turėtų nusipirkti naujus skenerius, kurie jau yra tobulesni, tam, kad keleiviai galėtų neiškrausyti savo bagažo. Klausydamas jūsų supratau, kad D skeneriai bus pradėti. E, skanuoti 2011, e, tai yra testuoti 11 metų pabaigoje, o tai labai mažai laiko jau bus likę. Kaip manote, ar D skeneriai galės būti pradėti naudoti iki numatyto termino? Kitas klausimas susijęs su kūno skeneriais. Sakote, kad valstybėse narėse sklandant informacija gali būti e, naudojam, panaudota, pavyzdžiui, informacija gauta iš Niderlandų. Aš pats esu iš Hamburgo. Tuk informacijos pateikti negaliu, nes Hamburge kūno skeneriai visą laiką yra išjungti, jeigu oro uoste yra daugiau negu šimto žmonių, nes kitaip žmonės tiesiog pavėluos į į lėktuvą. Taigi tie įrenginiai yra labai sudėtingi, norėčiau išgirsti apie jų efektingumą, jų veiksmingumą, ar galėtumėt parekomenduoti vieną ar kitą įrenginį. Ponas Kūn, ačiū pirmininkė. Labai trumpai. mes, na, nu, 89 procentų saugumo einame prie 98 procentų saugumo. Jūs sakėte, kad pagrindinis sunkumas yra tas, kad kai kurie e, vežėjai veža ir keleivius, ir krovinius. Mes matėme net ir teismų ir dabar yra kalbama apie sertifikuotą saugų vežėją. Tai yra labai gera mintis. Ar ECA ką nors planuoja šioje srityje, kad pavyzdžiui krovinių, kroviniai turėtų būti patikrinami atskirai dėl to, ar tenais yra sprogstamų medžiagų ar ne. Manau, kad tai yra būtina, jeigu norime, norime iš tikrųjų visose valstybėse narėse padidinti saugumą. Pirmininkas, ačiū, aš pats norėčiau šį bitą pridurti. Man buvo labai įdomu išklausyti jūsų pristatymų. Kilo įvairiausių klausimų, dauguma kolegų juos paminėjo, bet yra dar vienas dalykas, kuris man krito į akis. Nežinau, ar EKAK nustatė detektavimo standartų taikomų skaneriams. Ar yra kažkoksai standartas? Būtų įdomu sužinoti, ar koks nors standartas buvo sukurtas. Kitas dalykas, jūs pristatydami sakėte, kad greitai sukurtas teisės aktas paprastai būna prastas. Mes iš principo pritarėme bet reikėtų valstybėms narėms tai pasakyti, nes dažniausiai pačios valstybės narės kuria tuos greitus teisės aktus, kurie dažnai būna prasti. Ir tikrai niek, ne, nenuvertinkime JAF sugebėjimų iš naujo išrasti ratą. Ekak turėtų galbūt valstybės narės pasakyti, kad nepultų prisimti, priimti greitų sprendimų, skubių sprendimų. Dėl, dėl JAV. Kodėl tada balandį taip atsitiko? Būtent todėl, kad JAV tada labai staigiai pakeitė nuomonę ir kilo labai daug problemų. Šitas komitetas nori paklausti, ar kas nors vykdo diskusijas ar bendradarbiavimą su JAV ar kaip nors yra derinami veiksmai. Mums reikia e, normalių, normalaus bendradarbiavimo. O ne taip, kaip paprastai būna, kad JAV sako, Europa visą laiką nori viską žinoti. Ar įmanoma pradėti abipusį bendradarbiavimą su, su JAV, kad neatsitiktų taip, kaip šių metų balandį atsitiko? Paskutinis dalykas. Tikriausiai pastebėjote, kad šitas komitetas nenori patikėti, negali patikėti, kad iki 13 metų balandžio nebereikės deklaruoti skyšių ir negalite mūsų kaltinti. Kaip jau sakiau, mes tiesiog norime sužinoti, ar techniškai tai įmanoma, ar tai neįmanoma. Jei tai įmanoma, tai tegul tai ir vyksta, bet mes norime išgirsti atsakymą iš jūsų būtent apie techninę pusę. Ir paskutinis mano, paskutinė mano mintis dėl testavimo. Suprantu, kad reikia atlikti testavimą laboratorijoje, bet pagrindinė vieta, kur reikia testuoti, tai būtent yra oro uostai. Tai mano klausimas yra, kiek testavimo oro uostuose jūs vykdote lyginant su testavimu laboratorijoje, nes tai yra labai svarbu. Ponas Boldvinas komisijos vardu norėjo pasisakyti. Duosiu Jums žodį, ponė Boldvinai, bet tik keletui minučių, kad galėtumėm išklausyti atsakymus. Taigi būsiu griežtas komisijos atstovui, kai buvau griežtas ir parlamentarams. Pone Boldvin. Ačiū. Pirmininkė, laikysiuos jūsų nustatyto laiko. Trumpai, pirmiausiai, Džiaugiuosi, kad bendradarbiaujame puikiai su EKAK, bendradarbiavimas yra įvairia pusis ir labai naudingas. Kalbant apie nustatytus standartus ES, standartus dėl testavimo, sertifikavimo, mes tikrai bendradarbiavame su EKAK labai e, glaudžiai, konsultuojame, bet mūsų darbas komisijoje yra dirbti su JAC ir pateikti ekspertų nuomonę. Mes nenorime pakeisti EKAK darbo, bet jį papildyti. Ir tai ir stengiamės daryti. Dėl termino 13, 13 metai labai džiaugiuosi EKAK darbu, o mes norime, mes turime e, darbo grupę, kuris susirinks rugsėjį ir stengsis, kad tikrai tas tikslas būtų pasiektas. Jūs visiškai teisus, pirmininkė, sakėte, kad testuoti yra labai svarbu, testuoti ir testuoti ir svarbiausia netgi ne, ne laboratorijose tam, kad išvengtume tų problemų, kurios įvyko. Taip pat manau, kad spėsime ir iki 2012 e, bandymų, kad iš tikrųjų tada ta nustatyta tam, kad neįvyktų toks pat fiasko, kaip įvyko šiais metais. Ponas Elkadroji kalbėjo mes visą laiką reaguojame. Sakė, kad mes visą laiką reaguojame, bet tai, tai yra toksai, tokios žodi, žaidimo taisyklės tokios. Mes paprastai reaguojame į tų blogų, į tos blogus kėslus. Ir žvalgyba ir, ir, ir, ir visi kiti stengiasi, kad mes visgi sureaguotumėm kuo anksčiau. Taip pat minėjote saugumo modelius, naujus modelius. Mes Singapūrė kalbėjome labai įdomiai, pavyzdžiui, apie ateities senos praeimo punktus. E, tikimės, kad ir su komitetu apie tai dar kartą pašnekėsime. Ir tikiuosi, gerbas pirmininkė, kad spėjau. Pirmininkas, jums liko trys sekundės, ponia Volvinai, tikrai spėjote. Taigi, atstovai iš EKAK, nežinau, kas norės pradėti atsakinėti klausimus. Prašom, kas nori pradėti, tam sutiktas žodis. Mes turime maždaug 10 minučių. Suprantu, kad sunku per dešimčią sakyti visus klausimus, bet mes tikrai neturime ypatingai daug laiko. Ačiū. Ačiū, pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Buvo iškelta daug klausimų iš įvairių pusių, iš įvairių kampų. Pradėsiu atsakydamas į ponios Degrandės Paskvo klausimą ir jūsų pirmininkę klausimą. Šitie klausimai buvo gan bendro pobūdžio. O tada perduosiu žodį kolegai, kuris atsakys į konkretesnius klausimus. Mes norėčiau padėkoti komitetui ir ponui Degrandės už pranešimą dėl kūno skenerių. Jis mums tikrai buvo labai naudingas. Mes daug dirbome su kūno skeneriais. Manau, kad jūs mums pateikite labai naudingą pagrindą šio klausimo, ne tik tai techninę prasme. Tai yra ir politinis klausimas, privatus gyvenimas, žmogaus teisės ir taip toliau. Manau, jūs labai aiškiai mums išdėsite poziciją ir padėjote vykti savo darbą. Dėl skyšių. klausimas, ar mes dabar turime pakankamai tinkamas e, sistemas, e, kurios būtų pakankamai veiksmingos ir mes spėsime iki 13 metų. Ponas Lekenštain, atrodo, kalbėjo apie A ar B tipus, kad jie nėra pakankamai tinkami. Aš pritariu jo nuomoniai. A tipo įrenginiai gali patikrinti skysti, paėmus jo, e, paėmus to skyšio, tai pavyzdžiui, jeigu vežamas yra viskis, reikės atidaryti butelį ir, ir protestuoti, tai jau tas butelis jau kaip bus ir nenaudojamas. Ar iš tikrųjų e, keleiviam bus patogu, jeigu bus kiekvienas buteliukas tikrinamas atskirai. C tipo skeneriai yra tokie, kokie naudojami dabar. E, keleiviai reikia, turi išimti skyšius iš bagažo, iš lagamino ir taip jie yra protestuojami, patikrinami bet mes norime sumažinti laukimo laiką ir eilės. Būtent todėl valstybės narės, dauguma jų, nusprendė, kad e, tokios taisyklės nepadeda sukurti tokio saugumo, kokį turime dabar, nes dabar yra užtikrintas saugumas, nes negalima vežti didelio kiekio skyščio. O sprogmenį pagaminti galima tik tai iš didelio kiekio e, skyšio, nuo, nuo, nuo, nuo skyšio kiekio priklauso jo sprogimo gale. Taigi, jeigu leisime vežti neribotas kiekis skyšių, tas saugumo laipsnis sumažės. Taigi mes Prancūzijoje dabar e, įstraukėme į karą Libijoje, mūsų lėktuvą Libija numušė ir mes iš tikrųjų labai rimtai žiūrime į saugumą ir viešoji nuomonė labai domisi šiais klausimais. Būtent todėl nusprendėme, kad e, geriausia būtų laipsniškai sumažinti dabar naudojamas priemonės. Taigi D tipo skeneriai būtų patys e, naudingiausi, nereikėtų išimti visus skyšių iš bagažo, iš rankinio bagažo, tiesiog tas bagažas būtų praleistas per įrenginį ir keliaiviai būtų daug paprasčiau praeiti per um, apsaugos patikrin, e, saugumo patikrinimą. Viskas vyktų daug greičiau, vadinasi, e, eilės sumažėtų ir saugumo lygis padidėtų, nors pats procesas keleiviui pasirodytų paprastesnis. Žinoma, mes Europos civilinės aviacijos konferencijoje manome taip pat kaip ir jūs šio komitete ir komisijoje, kad duty free mm, paslaugos parduotuvės turėtų Um, nepatirti nuostolių dėl šitų e, naujųjų renginių, nes tai yra labai svarbi oro uosto verslo dalis. Kitas klausimas buvo, ar iki 2013 bus suspėta viską padaryti. Ehm, nežinau, ar ką reikėtų prašyti atlikti tą vaidmenį, kuris nėra mūsų vaidmen, vaidmuo. Mes nei, nei to termino nustatėme, nei tas uh, tus įrenginius kūrėme, mes galime paskatinti pramonę, kad būtų kūrėmi kuo greičiau šitie įrenginiai, bet mes negalime skubinti e, testų, nes testai turi būti, tikrinimai turi būti, išbandymai turi būti vykdomi ir laboratorijose, ir oro uostuose. Mes dirbame jau su tais įrenginiais, kurie yra pagaminti ir kaip ponas Rikė sakė, mes dirbame šioje situacijoje turėdami galvoje tą grėsmę, kuri dabar kyla. Ir mes turime prisitaikyti prie tos situacijos, kurioje gyvename. Taip pat buvo iškelta klausimų apie mūsų bendradarbiavimą su JAV. Pirmiausiai reikia pasakyti, žinoma, mes rengiame susitikimus, po du susitikimus JAV per metus, vieną kartą JAV, vieną kartą ES su mūsų su, su organizacija, kurie atitinka mūsų organizacijai tenai e, už Atlanto. Taip pat ir su oro uostų atstovais ir su saugumo organizacijomis. Taigi mes dirbame su atstovais iš trijų pagrindinių sričių susijusių su oro uostų saugumu susijusių su kova su terorizmu, kova su, taip pat ir su aplinkosauga. Taigi mes bendradarbiavame su šitomis organizacijomis. Mes dirbame ir koordinuotai, ir atskirai, kaip anksčiau jūs, pirmininkė, sakėte. Vyriausybės reaguos taip, kokią grėsmę jos jaus. Kai kurios e, saugumo institucijos, žvalgybos institucijos reaguoja galbūt per greitai kartais, kai, kai, kai kartais perlenkia lasdą, bet kaip būtų, jeigu jos iš viso nereaguotų ir, ir įvyktų vienas išpolis, tada nieko ir tada kitas išpolis, tai kiltų dar didesnės samišis. Mes puikiai suprantame, kad, kad mes sukūrėme nepatogumų labai e, dideliam skaičiui keleivių, bet reikia taip pat suprasti, kad jeigu mes nesukursime tų nepatogumų, tai pasiekmes gali būti tiesiog tragiškos. Dabartinė padėtis tikrai nėra tobula, bet manau, kad valstybės narės tikrai pakankamai intensyviai bendradarbiauja su ECAC per savo saugumo organizacijas ir manau, kad vyriausybės dauguma bent jau jų pritars Prancūzijos vyriausybės nuomoniai, kaip IKAK mm, dirba, kaip mes veikiame. Visos, e, beveik visos e, ES valstybės, beveik visos Europos valstybės dalyvauja mūsų darbe. Mes netgi um, dirbame ne tik tai su ES valstybėmis. Mes nesame teisės aktų leidžiamoji gale, mes tiesiog koordinuojame priemonės ir kuo plačiau koordinuojame, tuo efektyvesnis yra mūsų darbas šioje srityje. Kuo mes plačiau dirbsime geografinę prasme, tuo mūsų darbas bus efektyvesnis. Mes tengiamės skatinti kuo didesnį saugumą šitų 44 valstybių teritorijose, gyvenant taisyklės, kurios taikomos ES. Taip pat atsižvelgėme į kitų iš tų visų 44 valstybių patirtį, nes žinoma, tos, ta patirtis yra skirtinga ir ne ES valstybėse e, galioja kitos taisyklės, nes negalioja ES direktyvos. Dabar pereisiu prie kūno skenerių. Buvo pasakyta, kad reikia vengti radiacijos spinduliuotės tose E, skaneriuose. Būtent taip ir yra. Kalbame apie e, įrenginius, e, kurie neskleidžia radiacijos, o JAV buvo pasirinktas kitas kelias. Šitie skaneriai, apie kuriuos mes kalbame, e, E, nekelia grėsmės apie didžiai keliaivių dalį, išskyrus labai nedidelę dalį, kurie turi kažkokių ypatingų negalavimų. Žinoma, labai svarbu atsižvelgti jūsų pasiūlymą, jūsų rekomendacijas, kad visgi didžiausią dėmesį kreiptumėm skaneriams, kurie iš vis neslydžia radiacijos. Reikia tobulinti skenerius, nes iš tikrųjų tinkamas e, patikrinimas e, rankomis yra labai naudingas, bet kai jis yra netinkamai padarytas, tai tada atliktas, tai tada tikrai kūno skeneriai yra naudingesni. Ir jeigu kūno skeneriu naudojamasi tinkamai, tai tikrai nėra pažeidžiamos e, žmogaus teisės ar teisės į privatumą ar panašiai. manau, kūno skeneris yra netoks efektyvus, kai jisai naudojamas automatiškai. Jisai naudingesnis, kai prie jo dirba operatorius, nes reikia tam tikrai, atlikti tam tikrą interpretavimą tų e, vaizdinių nuskanuotų. Tikėkime, kad ateityje turėsime tobulesnių skenerių, bet dabar yra taip, kaip yra. Taigi tikiuosi atsakęs į visus klausimus ir tikiuosi, kad mes iš tikrųjų dar rasime kompromisą. Ačiū. E, dėl darbo tvarkos, e, pane Foster, bet šiaip jau turite kalbėti labai trumpai, nes mus spaudžia tolesnis darbo tvarkos punktas. Taip kalbėsiu trumpai. Mes kalbėjome e, labai intensyviai apie radiaciją, apie spinduliuotę, taip pat E, jūs pats dalyvauti diskusijose, kur buvo keliama abejonių ir iš tikrųjų, kaip teigia medikai, poveikio nebūtų. Taigi, apskritai, klausimas yra toks, jeigu bus įdėkti tie kūno skeneriai, neturi būti jokių abejonių ir jokių klausimų dėl medicininių aspektų, dėl kenksmingos veikatai ir dėl uh, privatumo. Uh, Tik tada visi be išimties galės eiti per tokius skanerius ir e, tik tada tai turės prasmės. Nepriklausomai to, ar jūs pritarsite ar nepritarsite, tačiau tai turbūt arba universalistam, arba jinai nieko daug neįspręs. Kągi, e, aš galiu tik sutikti, kad iš tikrųjų dabar, matyt, didžiausias dalykas yra nuoseklumo užtikrinimas kad nebūtų taip, kad viename oruostė jums reikia nusiaut batus, kitame nereikia. E, viename reikia nusiaut diržą ir kitame ne, ir panašiai, ir panašiai. Tačiau bet kuriuo atveju, ponė Gandilan, ir jūsų kolegoms noriu padėkoti už tai, kad šiandien atvykote, pristatėte savo medžiagą. Aš labai tikiuosi, kad mes galėsime pasinaudoti jūsų pasiūlymu ir toliau palaikyti nuolatinį dialogą tarp mūsų komiteto ir e, ką e, tai būtų naudinga ir jums ir mums. Ir mes iš tikrųjų turime pripažinti, kad e, kai kuriais atvejais galbūt dėl e, to, kad bus kalbama apie saugumo aspektus, teks renkti uždarą posėdį, tai nesukels problemų. O šiandieną noriu padėkoti jums už tai, kad atvykote ir kad perskaitė savo pranešimą. Ačiū. Ačiū, panė pirmininkė. Taigi, o dabar norėčiau tiesiai šviesiai pereiti prie kito keitimosi nuomonėmis su ponu Volner, Vengrijos transporto ministru, kuris per Vengrijos pirmininkavimą buvo atsakingas ministras. Aš atsiprašau, kad priverčiau jūs lukterėti porą minučių, dabar jau žodis jums. Mes turime maždaug valandą diskusijoms. Taigi galbūt jūs galėtumėte pakalbėti pradžiai kokį 15 minučių, o paskiau paklausim parlamentaro, ar jie turi klausimą ar ne. Žodis Jums, ministrė. Labai ačiū. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Na, Vengrijai iš tikrųjų tai buvo labai svarbus reikšmingas istorinis įvykis, nes pirmas iki perėmėme rotuojantį pirmininkavimą Europos Sąjungai. Ir mm, teko dalyvauti, be kita ko, taip pat ir rengiant bendrą transporto, europinę transporto politiką. Dalyvavome trejulės veikloje, tai yra Ispanijos, Belgijos ir Vengrijos trijulės. Na, ir savo pirmininkavimo programoje mes iš tikrųjų mėginome padaryti viską, kad prisidėtumėm prie stiprios, konkurencingos ES kūrimo, taip pat jos e, tvarios transporto sistemos sukūrimo. E, Ir mes siekiame pasiekti pirmikavimo tikslus, e, remdamiesi draugišku bendradarbiavimu ir partnerystę. Mūsų trio programoje mes be abejo remiamės ir mūsų trijulės partnerių pasiekimais ir išsikeliame gana ambicingų tikslų transporto politikos srityje. Ir beveik visus šios tikslus sėkmingai gyvendinome. Aš esu įstikinęs, kad e, nebūtume galėję sėkmingai to padaryti be kitų es institucijų paramos ir palaikymo ir tarp jų be abejo be Europos parlamento. Todėl norėčiau išsakyti padėką Europos parlamentui už konstruktyvų požiūrį ir už palaikymą darybų metu. Mūsų bendros pastangos padėjo ES adekvačiai sureaguoti į transporto politikai kylančius iššūkius, tokiu būdu prisidėti prie es ekonomikos stiprinimo, sąjungos kaip po tokios sutvirtinimo ir prie jos piliečių gerovės užtikrinimo. Ponios ir ponai, leiskite trumpai apžvelgti Vengrijos pirmininkavimo rezultatus transporto politikos srityje. Pirmininkavimo programoje E, dokumentų paketai buvo nagrinėjami per, pagal dvi pagrindinės transporto kryptis, tai yra darnumas ir integracija ir saugumas bei sauga. Kai dėl saugumo ir saugos klausimų bei integravimo, pirmiausia norėčiau paminėti dokumentų paketą, kuriame buvo siekiama peržiūrėti transeuropinį transporto tinklą. Uh, neoficialus e, susitikimas Godeliu vasario mėnesį 7-8 dienomis buvo vienas iš svarbiausių e, transporto sektoriaus įvykių. Čia buvo kalbama apie transeuropinių tinklų ateities perspektyvas ir konkrečiai apie tinklų planavimą, apie finansavimo metodus. Šio sutikimo rezultatai buvo apibendinti pirmininkačios valstybės išvadose, ten buvo kalbama apie e, valstybių narių lūkesčius susijusius su komisijos iniciatyvomis. Ir gal e, galia tai atspindėjo taip pat jungtinėme pirmininkačios valstybės bei komisijos e, pranešime spaudai. Šio neoficialų sutikimo išdavoje komisija pravedė dvi šalės konsultacijas su valstybėmis narėmis apie bendrąjį tinklą, bendrusius tinklus ir pagrindinį tinklą. Taip pat e, prieš e, rugsėjo mėnesį paskelbent komisijai TNT e, dokumentų projektus. Komisija gavo savačkas gairias, savačkas nordas iš valstybių narių, kurias jis gali orientuotis. Na, tai buvo iš tikrųjų strateginios svarbos horizontali dosie. E, mes pradėjome svarbės diskusijas dėl Baltosios knygos įvairiose tarybos formacijose. Ir tokiu būdu buvo rengiama, rengiamas į teisėkurs procesui e, prieš pasirodant Baltai knygai. E, šis procesas buvo apibendrintas pirmkačios valstybės suvestinėje, valstybės narės pasveikino komisijos veiksmų planą nors Europos transporto politikos ne visus elementus e, valstybės narės patvirtino. Kalbant apie prioritetinės rytis, valstybės narės pirmiausia akcentavo transporto mokslinio tyrimų ir inovacijos politikos skatinimą, taip pat veiksmingas transporto tinklų jungtis, bendros Europos transporto erdvės išbaigimo būtinybę, naujo finansavimo mechanizmo parengimo svarbą ir suderintų nuseklių kofinansavimo schemų parengimą tam, kad būtų galima išlaikyti veiksmingą transporto infrastruktūrą. Taip pat e, buvo paminėti vietiniai nacionaliniai transporto planai skirti transporto saugai, eismų saugų užtikrinti ir išmaniųjų transporto sistemų kūrimo svarba. Draugės su medžiagą raštu, kurią pateikė valstybės narės, kant Vengrija pateikė Europos komisijai e, pakankamai e, adekvatų, pakankamai išsamų valstybių narių pozicijų vaizdą. Ir e, taip pat nurodė, kokios iniciatyvos labiausiai domina. Kalbant apie euro vinietės direktyvą, nežymė balsų daugumas dėl to pavyko patvirtinti šį sutarimą ir dabar mes siekiame pažangos, kad e, antroji svarstymų visos institucijos patvirtintų šį dokumentų paketą. Darybos dėl direktyvos, kurios buvo vilkinamos 2008 metų, galų gale buvo baigtos ir antroji svarstymų sutarimą pasiekti pavyko. Europos parlamentas Birželio 7 dieną e, patvirtino savo siūlomą variantą su pakeitimais. Na ir šitas e, teisės aktas, be kita ko, taip pat e, yra svarbus to, kad padės įgyventi teršies moka principą kelių transporto sektorėje. Čia norėčiau pasveikinti panas Eit Kadrau, kuris e, Europos parlamente buvo atsakingas už pranešimą dėl šio dokumento paketo, taip pat kaip ir ponui Brian Simpsonui, e, pirmininkui, e, kuris buvo šelnis pranešėjas. Taip pat noriu išsakyti bendrą padėką Europos parlamentui už konstruktyvų bendradarbiavimą, kas prisidėjo prie subalansuoto kompromiso priimtino abiem teisėkuros proceso dalyviam, nepaisant to, kad taryboje tik tai nedėlė balsų dauguma. Šis dokumentas buvo patvirtintas. E, tokiu būdu tarybos posėdėje birželio 16 dieną buvo gyventas ambicingas pirmiausios valstybės tikslas Ehm, Solčia balsų dauguma buvo patvirtintas nors nu, dokumentas dėl ehm, e- Europos geležinkelio sistemos kūrimo ir vadinamojo pirmo geležinkelių paketo. Mes surinkėme ne vieną sudėtingą sutikimą, tesdami darbą pradėtą Belgijos pirmininkavimo laikotarpiu kur darybininkai išsakė tam tikrų abejonių dėl pagrindinių pasiūlymo aspektų. Dar sunkaus darbo rezultatas buvo tas, kad pavyko galų gale e, parengti subalansuotą kompromisą tarp įvairių valstybių narių grupių, kurios laikėsi šiandien labai prieštaringų nuomonių. Aš susitikinęs, kad šis kompromisas leis toliau pirmininkausinčiam valstybėm e, plačiau manevruoti. Aš tikiuosi ir sustiknės, kad ateityje pavyks rasti kompromisą, kuris būtų primtinas ir parlamentui, ir tarybai. Pirmininkaujančiai Vengrijai, jos iš prioritetų taip pat buvo e, vidaus vandenų transporto sektoriaus vystimas. Ir e, Laikydamėsi šio prioriteto, mes Estargos surengėme konferenciją dėl vidaus vandenų transporto integravimo į bendrą ekonomiką ir taip pat ateities finansavimo najadės programai. Remdamėsi konferencijos išvadomis mes vėliau e, birželio 16. E, tai įtvirtiname tarybos išvadose. Šis dokumentas valstybėm narėm nustato aiškias gairias, e, taip pat e, valstybėm narėm komisija nustato aiškias gairias, kaip toliau reikėtų tęsti šią programą. Kai dėl tvarumo integracijos aš noriu pabrėžti, kad Vengrija ėmės imtų iniciatyvų e, bendrai oro erdviai Europoje užtikrinti. E, kovo mėnesį, 21 e, kovo, Budapešte vyko dar viena konferencija šią temą ir tam, kad būtų sukurta bendra Europos oro erdvė, buvo kalbama apie funkcinius oro erdvės blokus, taip pat apie bendros Europos oro erdvės įgyvendinimą europiniu mastu. Konferencijos dalyviai patvirtino Budapešto hartiją, kurioje e, numatyti tolesni trumpalaikės ir rutinės perspektyvos e, žingsniai bei priemonės. Na ir galų gale vienas iš svarbiausių uždavinių, kuris mūsų laukia, buvo dvigubas. Reikia įvertinti e, vidutinio laikotarpio ataskaitą etnos ir galėjo palidovų, navigacinių palidovų programs ir taip pat nustatyti pagrindinius prioritetus ateičiai šioje srityje. Intensyvių darybų rezultatas buvo tas, kad taryba, transporto taryba e, sugebėjo patvirtinti tarybos išvadas kovo mėnesio sutikime, vos po dviejų mėnesių nuo to, kai pasirodė komisijos komunikatas ir savo išvadose taryba vienbalsiai e, patvirtino e, savo pasiryžimą tęsti šias programas, taip pat parengė gairias komisijai, e, kad neparengtų teisės aktų projektus susijusius su tolesniu eksploatavimu ir finansavimu laikotarpiu po 2013 metų. Kai dėl tarp institucinių darybų, dėl pagrindų sprendimo prie e, vienamas e, viešo reguliavimo sistemos galėjo programai. E, darybos buvo labai nelengvos, tačiau Vengrijai pavyko užbaigti jas pirmojų svarstymų. O kai dėl saugumo ir saugos, visų pirma, norėčiau paminėti darybas dėl direktyvos projekto, kuris, e, kuri numato keitimas informaciją tarp valstybinių mastų apie kelių eismo taisyklių pažeidimus. Darybos vėlgi buvo užsitęsus jau nuo 2008 metų. Šita direktyva yra labai svarbi daugelį Europos piliečių, tiesiogiai betarpiškai veikia jų gyvenime ir gali e, gerokai prisidėti prie eismo saugos užtikrinimo. E, per intensyvius trialogos sutikimus e, mums galų galia pavyko pasiekti prie to, kad antrojų svarstymų dar Vengrijai pirmininkavant būtų užbaigtas tarp institucinės darybos. Europos parlamentas šį teisės aktą patvirtino plenarinėje sesijoje, kuri vyko E, Liepo 6. Ir taryba ir parlamentas veikia atsakingai. Jų sprendimas pademonstravo, kad bendradarbiaudami Europos piliečių labui mes iš tikrųjų galime pasiekti mm, įspūdingų rezultatų. Ypatingai norėčiau padėkoti parlamento pranešėjai Ailas Sender už jos konstruktyvę laikyseną visų darybų metu. Kiti dokumentų paketai saugumo ir saugos srityje būtų du dokumentų paketai susiję su jūrų transportu. Pirminkant Vengrija čia pasikliovė savo partneriais e, trijulėje, būtent Belgija, kadangi Belgija turi daug daugiau patirties jūrų transporto srityje. Ministrų lygio debatai dėl dabar galiojančiu reglamento dėl jūrų e, laivybos saugos agentūros. Buvo apsastyti transporto taryba. Na ir vėlgi čia pavyko išspręsti dar neįspręstas problemas. Taryba patvirtino bendrąją poziciją dėl šio teisėkuros paketo pasiūlymo e, birželio mėnesį. Mums taip pat pavyko sutarti dėl teksto, kad ES ES prisijungtų prie 1974 metų e, Atenų konvencijos, kuri reglamentuoja e, jūros, e, jūrą keliaujančių keleivių, laivas keliaujančių keleivių saugumą ir jų bagažo saugumo užtikrinimą. Toliau e, buvo primtas e, tarybos sprendimas e, ir pasirašytas bendradarbiavimo protokolas tarp Europos Sąjungos ir ICAO, civilinės aviacijos saugos agentūros. Tai vyko gegužės mėnesį ir vėliau buvo patvirtintas pirmas priedas dėl aviacijos saugos. Kalbant apie oro transporto saugą, reikėtų taip pat paminėti 2011 e, metų e, gegužės mėnesį įsiveržusi Islandijos e, vulkaną, po kurio vėlgi teko įsteigti tam tikrą neskraidimo zoną. Tai parodė tai, tai, tai privertė komisijos vicepirmininką Kalas imtis tam tikrų skubių priemonių, duoti tam tikrus nurodymus telefonu. Tačiau remiantis aksesnė patirtimi valstybėm narėm pavyko gana lengvai sudaroti situaciją. Na ir pabaigai norėčiau apžvelgti dar keletą dokumentų paketų tarptautinio transporto srityje, kurių neminėjau, tačiau dėl kurių taip pat vyko darybos mums pirmininkaujant. Uh, buvo primtas sprendimas, pavyzdžiui, dėl ES prisijungimo prie KOTIF konvencijos, konvencijos susijusios su tarpnės pervežimais geležinkeliais ir taip pat sustarties su OTIF, tarpvalstybinės organizacijos dėl e, tarptinių pervežimų geležinkeliais. E, Berne birželio pabaigoje vyko neįlinė generalinė, o tik asamblėja. Ir tarptautiniai santykiai pirmkaujančiai Vengrijai taip pat buvo labai svarbus, todėl mes um, padarėme štai, kad darybos prasidėjo su Moldova dėl uh, išsamios ir visatmenčios oro transporto sutarties, taip pat pradėtos darybos dėl galimo kabotažo teisų įtraukimo į 2002 metų aviacijos sustarimą tarp ES ir Šveicarijos. Išsami oro transporto, oro transporto srities sutartis buvo pasirašyta tarp ES ir Brazilijos. Islandija ir Norvegija prisijungė prie ES ir JAV oro transporto sutarties, kuri buvo pakeista protokolu. Uh, Ir pirmininkadama Vengrija taip pat pasiekė nemažų laimėjimų tarptinėme bendradarbiavime susijime su satelitinė navigacija. Komisijai buvo steigti įgaliojimai užbaigti, pasirašyti sutartis e, su Brazilijos Respublika bei Čilė. Dėl tarptinio bendradarbiavimo mes taip pat prašėme Europos parlamento patvirtinti bendradarbiavimo sutartį dėl staltų navigacijos tarp ES, jos valstybių narių ir Norvegijos karalystės. Taip pat buvo sudarytos naujos sutartis dėl galėjo ir GPS pagristų satelitės navigacijos sistemų. E, naudojimo ir tinkamos programinės įrangos kūrimo. Na ir čia man malonu Jums pranešti, kad e, Vengrija per savo pirmininkavimą transporto srityje iš tikrųjų pasiekė gerų rezultatų praktiškai visose darbo baruose. Na ir pabaigai norėčiau paminėti Europos Dunojaus regiono strategiją, dėl kurios buvo primtos tarybos išvados e, birželio 24 e, dieną. 2011 metais šita strategija yra antroji makroregioninė teritorinio vystymų strategija Europos Sąjungoje, kuria yra siekiama harmonizuoti tarp valstybinės 14 e, valstybių e, vystymo strategijas, e, apmačias Dunojaus upės baseiną. Šitą strategiją palaiko stabilų ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą taip pat prisideda prie to, kad upių pakrantės būtų gyvenamas, būtų aktyvus regionai e, per įvairiausių atotrukių ir netolygumų mažinimą ir suvienodinimą tarp partnerių. Ši strategija turi du aspektus susijusius su transporto sektoriumi. Viena tai yra judumo stiprinimas per E, investicijas ir infrastruktūros kūrimą, ypatingai kalbant apie šiaurės pietų krypties transporto jungtis. Ir kitas aspektas yra vidaus vandenų laivybos e, plėtojimas, kur be abejo reikia atsižvelgti pat ir ekologinius aspektus. Taigi, pirmininkė, ponės ir ponai, norėčiau dar kartelį pabrėžti, kad šie rezultatai galėjo būti pasiekti tik tai dėka to, kad glaudžiai bendradarbiavo valstybės narės, komisija, e, Europos parlamentas, Europos Sąjunga. E, norėčiau padėkoti jums visiems už tai, kad pagelbėjote Vengrijai sėkmingai gyventi savo programą transporto srityje. Aš labai tikiuosi, kad mūsų darbas pademonstravo Vengrijos ryštą ir nuoširdų įsipareigojimą kurti stipresnį ES transporto politiką. Aš taip pat tikiuosi, kad savo darbu mes prisidėjome kuriant Europos transporto politiką, kuri leistų sukurti stipresnę, e, labiau suvienitą, darnesnę, labiau integruotą ir socialiai atsakingą Europą, kuri bus pajėgi atsispirti ateities iššūkiams. E, ačiū uždėmės ir lauksiu jūsų klausimų bei pastabų. Well, thank you, minister. Dėkoju ministrui už pasakojimą apie Vengrijos pirmininkavimą. Trys kolegos paprašė žodžio, ar kas nors dar norėtų kalbėti. Pirmiausia žodis ponui Roš. Ačiū pirmininkė. noriu padėkoti pirmininkančios valstybės, pirmininkančios Vengrijos atstovui už pirmininkavimą šių klausimų dosie buvo pakankamai sudėtingas. Jūs sugebėjote įgyvendinti dešimt iš savo tikslų ir, manau, turėtume tuo didžiuotis buvo dirbama su tokiais svarbiais klausimais kaip Eurovinietė, tai nuomonė dėl Baltosios knygos, taip pat tam tikri tarp valstybiniai transporto maršrutai. Jūs gerokai pastumėjote tų klausimų sprendimą. Kovo mėnesį jūs surengėte konferenciją ir <clears throat> kaip valstybė aiškiai pademonstravote, kad jums tie klausimai rūpi. Pavyzdžiui, gegužės penktą dieną su prekybos partneriais jūs pasirašėte susitarimą aviacijos rytyje. Tai tikrai puiku. Jūsų pavyzdys įkvepia ir kitas valstybės norės. Tad dėkojame Jums už pastangas, Tačiau kita vertus, jūs turbūt suprasite, kad ne visi tarybos darbo rezultatai mus tenkina. Mes dirbome su dviem labai svarbiais klausimais - Eurovinietė ir tarp valstybinis transportas. Čia pademonstravote daug lankstumo ir tai mus tenkino. Tačiau to tikimės ir kitose srityse, kitais klausimais. Tikimės, kad bus pripažinta ir nacionaliniai interesai. Dabar aš noriu aptarti porą klausimų. Anksčiau kalbėjome apie skenerius, kurie naudojami uh, oro uostuose, apie pasirengimą 2013 metams. Mes, parlamento nariai, nenorėtume, kad pasikartotų šių metų įvykiai, kai e, nemažai valstybių narių neįvykdė pažadų. Ir norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojate šių klausimų ateitį ir 2013 metų terminą. Komisija teigia, kad prievarta nebandys prastumti to sprendimo, tačiau tai nėra geras pavyzdys. Ir antras klausimas. Jūs minėjote Europos transporto tinklus. Manau, kad kai kuriuose valstybės narėse šio projekto ateitis kvestionuojama, nes neskiriama pakankamai finansavimo. Kaip jūs matote to klausimo ateitį. Ir galiausiai dėl geležinkelių. Tarybos pasiūlymas dėl geležinkelių netitinka Europos geležinkelių koncepcijos. Ir prasikiša tam tikros valstybių keliamos kliūtis, tam tikri nacionaliniai interesai. Kai kurios valstybės galvoja, kad geležinkelių klausimas baigėsi su jų sienomis. Būtų gerai, jeigu jos pakeistų savo požiūrį. Geležinkeliai turėtų tapti visaverčių kitų transporto rūšių partnerių. Kokia jūsų nuomonė, koks galėtų būti parlamento vaidmuo gerinant geležinkelių padėtį? Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau atsiprašyti už pono, už, už, už, už koordinatorių, kuris turėjo dalyvauti mūsų posėdėje, bet negalėjo atšaukti kitų įsipareigojimų ir jisai man perdavė garbę pakomentuoti Vengrijos pirmininkavimo rezultatus. Iš tikrųjų, matėme, kad to trejeto Mintis yra ta, kad jeigu pirmosios pirmininkančios valstybės pradeda tam tikrą klausimą, o paskutinė pirmininkantį valstybė neužbaigia tinkamai, tai jie sužlunga, o šiuo atveju tikrai taip neįvyko, jūs pirmininkaudami puikiai baigėte darbą labai svarbiais klausimais, labai m, tokiais daug diskusijų sukeliančiais klausimais, e, kuriais dirbti tikrai reikia labai daug drąsos, kartais net šiek tiek prisijimti e, rizikos. Ir dažnai tik tai naujai pirmininkaujančios valstybės gali tam ryštis. Taip pat iškėlėte klausimų, kurie labai svarbus ir ateityje pirmininkaujančiams šalims. Žinoma, pats sudėtingiausias e, klausimas, kuriam buvo pasiektas mūsų nuomonė labai svarbus rezultatas. Tai yra Eurovinietės trečiasis dokumentas, kuriame buvo įvairiausių, dėl kurio buvo įvairiausių prieštaravimų ir e, taryboje, ir pačiame parlamente. Ir tikriausiai pono Hadrau užsispyrimas ir toks pragmatiškas e, darybų e, vedimas prisidėjo prie to, kad galų gale šitas dokumentas buvo priimtas, nepaisant labai daug pasipriešinimo. Darbas kartu skaidrumo, kaštų skaidrumo srityje būtent yra, buvo labai dėlis žingsnis į priekį. Labai svarbu, kad mes pradėjome nacionalinius e, debatus apie investicijas, apie e, apie tų investicijų panaudojimą. Tai yra labai svarbu šiose valstybės narėse, kuriuose tai dar, šita sistema dar neveikia taip pat e, transeuropinių geležinkelių e, tiesimas ir e, finansų skirimas tai irgi labai svarbus politinis sprendimas, ypač turint galvoje kalnuotas vietovės, kuriuose yra sudėtinga tiesti transporto kelius. Ir priemus šitos dokumentus iš tikrųjų bus galima į puikiai plėsti šitą sistemą. Taip pat e, manau, kad šiame dokumente padėjome pagrindus ateities sprendimams, turint galvoje, kad Europą kreitė krizė. Nebuvo lengva tai padaryti, bet manau, kad tikrai pagrindai padėti, buvo padėti transporto tinklų. Manau, kad buvo labai e, naudingi debatai, ypač dėl finansavimo. Nes pirmasis komisijos pasiūlymas finansavimo e, klausimų, kuris net nebuvo susijęs su transportu. E, įvairiose šalyse, Italijoje, Ispanijoje sukėlė labai didelės diskusijas. Tad tikiuosi, kad išvados e, padės taryb, komisijai priimti sprendimus ateityje. Taip pat sveikinu už e, sprendimais, kurie buvo priimti e, upių transporto srityje. Manome, kad šita programa yra labai svarbi, kad jinai bus taikoma ir kad tai tikrai buvo didelė spraga, kai neturėjome šios programos. Taip pat norėčiau pasveikinti, nors ponas Pikau negali dalyvauti, bet iš tikrųjų e, Dunaus strategija, kuri mums labai reikalinga ir kuri padeda E, pagerinti transporto upėmis, mes į tai žvelgiame labai teigiamai. Tik neįsiplėsdama baigsiu tiesiog paminėdama dokumentą dėl tarptautinių baudų. Jau pirmininkaujant e, Belgijai apie tai kalbėjome, matome, kad tai ne tik tai transporto komiteto sritis, tai jau ir vidaus teisingumo sritis, bet mes manome, kad tai tikrai transporto ir su transportu yra susijusi šitas, šitas dokumentas ir mes tikrai jums pirmininkaujant sugebėjome grįžti prie šito dokumento ir jį patobulinti. Taigi, nuoširdžiai sveikinu, iš tikrųjų Belgija po savo pirmininkavimo paliko jau paruoštą paketą, bet buvo labai svarbu pritaikyti šią sistemą įgyvendinimui. Iš tikrųjų, tai buvo sudėtinga, nes čia buvo kalbama ir apie duomenų apsaugą, apie pasikeitimą duomenimis, jų naudojimą, visų valstybių narių dalyvavimą. Ir tikrų, tikrai, tikrai, tikrai sveikinu Jūs, nes Jūs puikiai sugebėjote techniškai labai efektyviai užbaigti šito paketo paruošimą vykdant dėrybas, jūs labai atidžiai atsižvelgdavote į Europos parlamento pasiūlymus, ypač kai kalbėjome apie duomenis, prieimą prie duomenų, prie duomenų savininko teisę sužinoti duomenis, kad jie nebūtų naudojami jokioje kitoje srityje, kuri nenumatyta direktyvoje ir taip toliau. Gal ne visai taip, kaip ponas Rikė norėjo, bet e, modifikavimo ar prieimo prie duomenų klausimas buvo irgi gan neblogai išspręstas, buvo išvelgta į keliuose žuvusių asmenų artimųjų asociacijos mm, pasiūlymus. Manau, kad rezultatas buvo tikrai puikus. Dėl koreliacijos lentelių tai buvo toks tarp institucinis dokumentas, e, dėl kurio vis dar vyksta mūšiai tarp tarybos ir parlamento. Jūs tikrai žengėte svarbu žingsnį į priekį. Ne taip daug buvo padaryta kaip dėl eurovinietės, bet tikrai puikus darbas buvo atliktas ir parlamentas kaip institucija labai dėl to džiaugiasi ir manome, kad. E, buvo nuveikta tikrai daug darbų. Taigi, pirmininkė, tikrai žinau, kad toj pradėsite man rodyti, kad laikas baigti, bet tiesiog norėčiau po šito posėdžio pakviesti į atšvesti baigtą pirmininkavimą ir pasidžiaugti nuveiktais darbais. Ačiū. Köszönöm a szót. Hosszabbra terveztem. Pirmininkė, aš planavau kalbėti ilgiau, tačiau kolegos jau uždavė klausimus, kuriuos aš norėjau užduoti. Tačiau man liko dar vienas klausimas. Norėčiau pagirti pirmininkavusią Vengriją. Aš stebėjau jos darbą ir nuoširdžiai galiu pasakyti, kad visi laikosi nuomonės, jog Vengrija pirmininkaudama transporto uh, srityje dirbo sėkmingai, pasiekė visus tikslus. Vienintelis klausimas, kuris neišspręstas, kurį aš noriu užduoti, tai yra kokios pažangos pasiekta įgyvendinant keleivių teisės. Ačiū, sako pirmininkas. Aš pats dabar norėčiau pakartoti kolegų komiteto narių nuomonę. Iš tiesų, pirmininkaudama Vengrija įgyvendino nemažai tikslų, ypač dviem svarbiais klausimais, o taip pat ir kitose srityse. Reikia pasveikinti Vengriją, nes jį pradėjo įvairias kitas programas, pavyzdžiui, Dunojaus programą. Taigi galime rašyti patį geriausią įvertinimą Vengrijai už pirmininkavimą e, transporto klausimus rytyje aš noriu Jums asmeniškai padėkoti ir Vengrijos atstovybės darbuotojams taip pat. Jų dėka pirmininkavimas buvo sėkmingas. <clears throat> Išliko ir tam tikrų problemų. Viena iš jų tai instituciniai klausimai. Uh, atitikties lentelės, bet dėl to vien jūsų kaltinti negalime. Antras klausimas tai yra aviacijos saugumo mokesčiai. Esame nusivylę, kad tas klausimas blokuojamas taryboje. Tačiau šiandien po pietų su Lenkijos ministru galėsime tai aptarti. Ir dar vienas klausimas, tai yra ENA. Iki jūsų pirmininkavimo mūsų santykiai su, su, su taryba, tarybos ministrais, mūsų santykiai buvo labai prasti ir jums pirmininkaujant iš tiesų stebėtina, kad mes sugebėjome tiek daug nuveikti tokiamis nepasitikėjimo sąlygomis su taryba. Balandžio mėnesį buvo apogėjus turbūt tų nesutarimų ir to priežastis buvo tarybos pozicija dėl skyščių patikros. Tačiau jūsų darbas galėtų būti pavyzdžių, kaip galima būtų atkurti tą pasitikėjimą kaip galima būtų dirbti su valstybėmis narėmis, nors jos nusiteikusios labai neeuropietiškai mm, ir gina nacionalinius interesus. Susitikime Budapešte mes aptarėme transeuropinių tinklų klausimą ir kiekviena valstybė narė stengiasi rūpintis tik tai savo interesais. O jūs e, atvirkščiai stengiatės dirbti su parlamentu ir gerinti parlamento bei tarybos santykius, nors tie santykiai išlieka problemiški vis dar. Vertinant uh, globaliai, jūsų pirmininkavimas vienas iš sėkmingiausių. Pavyzdžiui, lyginant su Belgijos pirinkavimu, kuris buvo tikrai sėkmingas. Ir tikimės, kad Lenkijos pirmininkavimas bus toks pats, vadinasi, tai būtų trečiasis sėkmingas pirmininkavimas iš eilės. Dabar dar sėki žodis jums. Ačiū pirmininkė, geriausia būtų Hmm. pradėti nuo Eurovinėtės direktyvos. Belgija praeitų metų pabaigoje baigė darbą su tuo teisės aktų taryboje. Mes galėjome jį pateikti parlamentui. Taryboje susidūrėme su tam tikromis problemomis dėl nedidelės balsų daugumos. Sausio mėnesį Aš jums tas problemas išdėsčiau ir pasakiau, kad tikimės jūsų pagalbos, nes taryboje mes daugiau manevro laisvės nebeturime. Taigi sėkmė yra mūsų bendra sėkmė kartu su parlamentu. Mums reikėjo parlamento pagalbos, nes be parlamento pagalbos mes nebūtume sugebėję pasiekti kompromiso taryboje. Netgi pasarosiomis savaitėmis man teko telefonu dėrėti su kai kuriais ministrais ir stengtis išsaugoti tą trapę balsų daugumą, kad galėtume pateikti pasiūlymą parlamentui ir galų gale darbą su to dosie baigiame. Dėl teršėjas moka principo milžiniško proveržio mes nepasiekime, tačiau tam tikros pažangos yra. Taip pat pasiekta pažangos dėl transeuropinių tinklų. Dėl orvostų saugumo nustatytas laiko terminas 13 metų balandžio mėnesis. Europos komisija yra atsidūrusi sudėtingoje situacijoje. Reikia matyti tarptautinį kontekstą, pavyzdžiui, JAV poziciją, kur tų aspektų mes negalime įtakoti. Saugumas vis dėlto išlieka svarbiausių rūpešių, čia skubėti negalime, kad neatsidur, neatsitiktų taip, jog nesugebėsime kontroliuoti tų dalykų ir nukentės saugumas. Dėl finansavimo buvo surinktas sustikimas Godolio mieste Vengrijoje. Man atrodo, kompromisą pavyks pasiekti ir finansavimas bus padidintas, fondo lėšos bus padidintos. Kai kurios valstybės narės gali kreiptis dėl finansavimo iš struktūrinių fondų ir jos galės kreiptis finansavimo iš 10TE fondo. Dėl infrastruktūros plėtros nepavyko pasiekti proveržio, kadangi kenčiame nuo finansų krizės. Mes jos dar neįveikiame. Tad svarbiausias prioritetas šiuo metu yra ekonomikos stabilumas. Tačiau mano minėtų tikslų irgi nereikėtų atsisakyti. Geležinkelio pasiūlymų paketas. Jei įvertintume pastarąjį dešimtmetį, tai tektų sutikti su ponu Groš, kad per trumpą laiką svarbių pasiekimų negali būti, tačiau net ir per pusmetį kai kas padaryta. Tas pats pasakytina apie euro viniet direktyvą. Belgija atliko savo darbą, manevro laisvės nebuvo daug, tačiau dabar tos veiksmų laisvės jau daugiau ir Lenkija turi ambicingų planų to klausimu, taigi ateitis atrodo šviesiai. Dėl valstybių narių interesų išties jos kartais gina juos pamirždamos europinius interesus. Tačiau pokyčių per naktį nepasieksime. Reikia dirbti žingsnelis po žingsnelio ir turėti kantrybės. Kitas klausimas, kaip panaudoti pinigus gaunamus iš Eurovinjet sistemos man rodos, jau pasiektas kompromisas, valstybėms narėms palikta pakankamai veiksmų laisvės, tai tam, kaip panaudoti tas lėšas transporto infrastruktūrai visat reikia pinigų, tam tikros sumos yra numatytos, atidėtos. jei taip iš tikrųjų bus ir toliau, tai parlamentas turėtų būti patenkintas. Dunojaus strategija programa bus gyvendinta po 2013 metų. Upių transportas, kaip ir gelžinkelių transportas, tausoja gamtą, tai nurodyta Baltoje knygoje ir šios transporto rūšis padeda mums siekti aplinkosaugos tikslų. Keitimasis informacija apie transporto pažeidimus kitoje valstybėje. Na, šis rytis susijusi su kitais klausimais. Policijos bendrabiavimas, domino apsauga, privatumas. Reikia įvertinti daugybę įvairių aspektų ir tik tada mes tokią informacijos sistemą sukursime. Taigi, apibendrinant, galima sakyti, kad pasiektas neblogas kompromisas, taip pat paminėtos koreliacinės lentelės. Tai neišspręstas klausimas, perdodamas kitam valstybių trejatui iš jų programos, aiškėja, kad jie ketina dirbti tuo klausimu ir aš tikiuosi, optimistiškai tikiuosi sprendimo. Taip pat manęs dabar buvo paklausta apie keliaivių teisės, ko, kokios naujausios žinios toje srityje. Komisija parengė komunikatą apie nuostolio atlyginimą ir aukų apsaugą. Komunikatas buvo pateiktas tarybos darbo grupiai gegužės antrą dieną, valstybės narės diskutavo. Manyčiau, kad reikia tarybos išvadų to klausimo ir atitinkamo teisės akto. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Pirmininkas, tikrai nepraleidote. Dėkoju Jums, ministrė. Dėkoju Jums, Jūsų darbuotojams ir nuolatinės atstovybės darbuotojams. O dabar mes tikėsimės gero bendradarbiavimo su Lenkija. O su jumis santykiai, manau, nenutrūks. Dėkoju Jums, ministrė. Ir tikiuosi su Jumis dirbti ir po Jūsų pirmininkavimo. My, my, um, my best wishes to the ambassador. Great, thanks again. Thank you very much. Okay, colleagues, it just leaves me briefly to say that. Kągi kolegos, taigi rytinė sesija mes baigiame ir trečią valandą susirinksime vėl. Susitiksime Lenkijos transporto ministru ir su Lenkijos turizmo ministru. Ar norite kažką pasakyti? Prašom. Ačiū pirmininkė. Tiesiog norėjau priminti kolegomis, kad koridoriui mes galėsime pakelti taurę ir padėkoti, kaip jūs teisingai pasakėte, ir komisijos sekreta, sekretoriui, ir pirmininkančios valstybės sekretoriui, ir visiems, kurie padėjo puikiai bendradarbiauti mūsų transporto srityje, kuri tokia svarbi pirmininkas. Taigi, kokteiliui kviečiame už salės durų ir dėkojame už puikų darbą pirmininkaujant Vengrijai. Trečią valandą. Prašau susirinkti koordinatorių, prašyčiau, kad visi nariai atvyktų į posėdį šiam vakare, nes vyks diskusijos su Lenkija kaip ir minkančia valstybė. Ačiū. didžiąją